possiamo iniziare i nostri lavori con eh, ITS, relatore Sosa Wagner. Prego. Ha la parola. Kągi, pradėkime nuo Francisko Sosa Wagnerio pranešimo. Pirmiausia, suteiksiu žodį pačiam pranešėjui, kad jis pristatytų temą. Ačiū. Kaip ir pirmininkė pristatė, yra parengta nuomonė, kurią turime pateikti aplinkosaugos komitetui. Tai nuomonė dėl komisijos projekto dėl komisijos pasiūlymo projekto, kuriuo peržiūrima 2003-987 direktyva dėl ES priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos. Peržiūrimo tikslas - peržiūrėti komisijos įgaliojimus susijusius su aukcionų rengimu ir aukcionų terminais. Neturiu, ko gero, sakyti šio komiteto nariams, kame klausimo esmė ir koks jis yra svarbus, apie tai dažnai kalbame. Žinome visi, kokia svarbi yra taršos leidimų prekybos rinka, ką tai reiškia ES lygmenių ir aplinkosaugos požiūriu ir pramonės bei energetikos požiūriu ir siekiant aplinkosauginių tikslų ir siekiant mažinti išmetamo anglės dvideginio kiekį. Taigi tai yra svarbus ir pramonės ir aplinkosaugos požiūrių klausimai. Taigi, kaip sakiau, vargu ar reikia ilgai apie tai kalbėti, visi puikiai žinome, kame klausimo esmė. Taigi, komisijos pasiūlymas yra labai svarbus. Ką siūlo komisija? Komisija siūlo tiesiog pakeisti grafiką priekybos apvertiniais taršos leidimais aukcionuose grafiką. Be abejo, mes turime pagalvoti, ar šis pasiūlymo projektas atitinka priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos tikslus, nes ši sistema pagrista laisvos rinkos principais. Svarbu, kad rinka teisingai veiktų, kad būtų tinkamos kainos. Tokie yra pagrindiniai tikslai. ir šios rinkos veikimas. Galbūt ir sutriko dėl dabartinės ekonominės krizės ir tai kelia susirūpinimą Europos komisijai ir visiems anglės rinkos dalyviams. Kainos labai stipriai krito ir dabar leidimai yra žymiai pigesni ir pigiau ir labiau apsimoka ekonomiškai teršti. Tai visiškai netitinka ES tikslų, kuriuos aš minėjau savo pasisakymo pradžioje. Taigi, atsižvelgiant į šios rimtus rinkos pokyčius, komisija mano, kad reikia įsikišti Galima galbūt ir prieštarauti, sakant, kad jeigu yra pokyčių rinkoje, tai tegu jie ir būna, nes rinka yra kaip gyvas organizmas, rinka vystosi ir visai natūralu. Tai natūralu, kad yra pokyčių. Ir žinome, kad vis dėlto dabar viešusios institucijos dažnai kišasi į daugelį rinkų. Aišku, kai kalbame apie priekybos apivartiniais taršos leidimais rinką, tai galime sakyti, kad tai yra dirbtinai sukurta rinka siekiant konkrečių tikslų. Taigi galima sakyti, kad iš tikrųjų viešosios institucijos gali mm, atlikti tam tikrą kontroliuojantį vaidmenį, atsižvelgiant į ES aplinkosaugos ir pramonės tikslus. Taigi, be abejo, mes turime toliau sekti įvykius. Ir dabar norėčiau, kad įvyktų pasikeitimas nuomonėmis ir norėčiau, išgirsti kolegų nuomonę. Įdomu, ką pasakys šešėliniai pranešėjai ir kiti komiteto nariai. Man įdomi jūsų nuomonė šią temą. Tačiau iš pat pradžių noriu pasakyti, kad e, aš pats esu pasirinkęs pritarti komisijos pasiūlymui iš principo. Taigi tuo ir baigiu savo pasisakymą, lauksiu kolegų nuomonės. Ačiū. Ponas Jordan. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakė pranešėjas. Komisija iš tikrųjų ketina reguliuoti rinką ir turime atsižvelgti į keletą elementų. Pirmiausia, ar prekybos apivartiniais taršos leidimais sistema veikia. Kai kas sako, kad ne, nes kainos per žemos, tačiau kainos krito dėl ekonominės krizės. Kiti mano, kad rinka veikia tinkamai, kad pokyčiai yra dėsningi ir kad e, nėra trikdžių pasiekti mūsų tikslus užsibrieštus iki 2020 metų. Tačiau klausimas, ar yra pakankamai paskatų technologinėms inovacijoms ir atsakymas būtų ne, nes taršos leidimų kainos ar anglės kainos yra per žemos, taigi nėra skatinamos investicijos į naujas technologijas ir reikia ieškoti sprendimų šią prasme. Dar vienas klausimas. Ar mes galime sauliaisti uh, užtikrinti aukštesnės anglės kainas, atsižvelgiant į ekonominę krizę. Ir krizės pabaigos kol kas nematyti. Ir dar vienas klausimas, kokiagi būtų ta tinkama anglės kaina, jeigu kaina ateitie bus pakeista, ar jeigu bus kitų pokyčių ateityje, ar mes kažkaip reguliuosime ir viršutinę kainos ribą. Ir koks būtų, kokia būtų valstybių narių veiksmų laisvė šiuo atveju. Aš dar kartą pabrėžiu, kad mes kalbame apie rinkos mechanizmą, tačiau taip turime užtikrinti, kad tas mechanizmas vyktų tinkamai. Taigi reikia kažką daryti, bet turime užtikrinti, kad mūsų įsikišimas būtų laikina priemonė, kuri nesumažintų Europos rinkos konkurencingumo, nes tai galėtų sąlygoti darbo vietų praradimą. Komisija iš tikrųjų turėtų turėti aiškiai apibrieštus e, ir ribotus įgaliojimus, nes e, čia kalbame ne vien apie e, rinkos įsikišimo priemonės, bet apie politinius įgaliojimus. Taigi ir Europos parlamentui turėtų čia tekti svarbus vaidmuo. Ir dar turime galvoti apie priekybos taršos leidimai sistemos reformą po 2020 metų. Nes turime prisiminti, kad investicijos šioje srityje yra ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės tikrai nepasiteisins. Mes turime užtikrinti stabilumą investuotojams ir turime kalbėti apie šios sistemos reformą po 2020. -ųjų. Ačiū. Pone Hall. market mechanism. And um, as we've already... Kadangi, kaip jau girdėjome, anglės dvideginio kauna, kainas e, gana ženkliai sumažino visą eilę kriterijų, e, faktorių, pirmiausia, ekonomikos nuosmukis, pramonės e, produkcijos mastų sumažėjimas, daugelį valstybių narių esančių rytų Europoje buvo sum, sumažėjo pramonės mastai bendrai, restruktūrizacija įvyko. Ir kai kurie iš tų dalykų davė savaime e, neblogų rezultatų, ir, bet e, ir jų, jų poveikis buvo toks, kad CO2 kaina sumažėjo. Neseniai energijos efektyvumo direktyvoje priėmė efektyvumo priemonės, energijos efektyvumo priemonės ir buvo pripažinta, kad uh, Europos komisija e, turėtų iš naujo apsvarstyti išmokų klausimą, kadangi tai turi turėti poveikio CO2 kainoms. Lygiai taip pat žinome, kad leidimai buvo parduodami Enėje 300, 300 programai įgyvendinti pusantro milijardo, gal net 2 milijardai e, taršos leidimų buvo parduota. 10 eurų už toną CO2 maždaug yra gaunama. Tokiomis kainomis rezultatas nepasiekiamas jokių būdų toks, kokio tikėjomės, nes mes tikėjomės, kad e, bus tokiu būdu paskatintos investicijos į technologijas, kurios išmeta mažai CO2. Galima būtų sakyti, kad gal e, tai visai nesvarbu, nes iš tiesų CO2 emisijų sumažinimo mm, tikslų siekime gana sėkmingai. E, sėkmingai siekime Europą 2020 tikslų. Bet nors šiek analizavus padėtį, pamatysime, kad nepaisant emisijų priekybos e, sistemos, nepaisant mažėjučių kainos, kainų mūsų pramoninkai neturi ilgalaikio signalo, kad reikia investuoti į mažai CO2 įsmetančias technologijas. Ir mes pamatome, kad praėjusiais metais investicijos į anglies dvideginį metančias technologijas e, padidėjo. Vadinasi, Europa E, turi pradėti galvoti ne tik Europą 2020 tikslus, bet ir apie 2030-uosius, 2050-uosius. Ir jeigu CO2 kainos bus mažos, mes neturėsime sistemos, kaip sutvarkyti ilgalaikės investicijas į mažai CO2 išmetančias technologijas. Taigi turime pasirūpinti, kad ETS veiktų taip, kaip planuota ir užtikrinti, kad CO2 kainos būtų didesnės negu buvo iki šiol. Uh, Galiu pasakyti, kad jau dabar vyksta labai plačios diskusijos apie ETS ir anglės dvideginio išmetimo kainas. Nemanau, kad reikia čia kažko labai e, smarkiai sureikšminti. Tiesiog Europos komisija turėtų užtikrinti, kad būtų teisinis aiškumas dėl galimo e, anglės e, dvideginio taršos leidimų pardavimo susikaupimo. E, tai turi didelės įtakos anglės dvideginio kainoms. Aš tikiuosi, kad komisija tai padarys gana greitai ir pasiūlys e, optimalės priemonės. Todėl aš manau, kad mes turėtume tiesiog eiti į priekį, e, nesileisti e, į daugybę pakeitimų ir galiausiai aš manau, kad mes turėtume Europos komisiją paremti ir išlaikyti tokį teisės akto pasiūlymą, koks jis yra dabar. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė mane šiek tiek nustebino tai, e, kad e, ši kvotų rinka yra e, klasikinė privačių veikėjų rinka. Todėl reikėtų, kad valstybė kištusi kuo mažiau, kad viešoji valdžia kištusi kuo mažiau. Sakoma, kad sistema ir taip gerai veikia. Bet nepamirškime, kad ta rinka neegzistuotų be reglamentavimo. Reglamentas sukūrė rinką. Tai ne rinka, kurią mes norėjome pradėti valdyti, bet atsirado reglamentas, pagal kurį rinka buvo suorganizuota. Kai mes e, galime, nuo to momento, kai mes galime prašyti, kad, kad ta rinka nebefunkcionuoja, mes turime duoti labai aišku signalą e, rinkai iš valdžios institucijų, kad padėtis nėra gera. Taip, galime sakyti, kad e, krizė dėl to kalta ir panašiai. Bet kas atsitiko per krizę? CO2 kainos sumažėjo, ta kaina iš esmės atspindi ne dabartinės ne rinkos sąlygas, o ateities būklę rinkoje. E, per krizę mes tikimės, kad 20 procentų sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Ne Europos parlamentas dėl to kaltas, ne dėl to, kad buvo kvotos nustatytos. Mes paprasčiausiai pamatėme, kad e, yra išsikeltas tikslas 20 procentų sumažinti tokių dujų išmetimą ir atrodo, kad to tikslo gyvensime. E, prisiminkime dabar e, pasaulio banko ataskaitą, kurioje buvo padarytos dramatiškos išvados. Jose buvo paminėti ir dalykai, dėl kurių dabar prasidėjo Europoje Sąjungoje diskusijos tai yra investicijos į inovator, novatoriškas rinkas. Mes e, sakome, kad e, nustatant kvotas buvo galvojama, kad, kad CO2 kaina tonos bus 30 eurų. Bet e, Europoje jau dabar yra pasiekta yra surinkta daugybė milijardų ir Europa ieško naujų investicijų į inovacijas šaltinių ekologijos e, šalininkai, žaliųjų frakcija mano, e, kad ETS reforma turėtų vykti greičiau, ši rinka turėtų atnešti e, rezultatus greičiau, negu kad buvo numatyta kuriant planus. Mes turime dabar suprasti, kad yra šimtais milijonų tonų CO2 išmetama daugiau negu reikėtų, todėl mes, todėl mes be bejonės turėtume suprasti, kad uh, pagrindinis iššūkis yra susijęs ne su tuo, kas vyksta dabar, bet dabar kalbame apie tai, kad 1,4 milijardai CO2, tonų CO2 išmetimo yra bereikalinga. To turėtų nebūti. Ir rinka turėtų gauti labai aišku tikslą, kad CO2 išmetimai iki 2020 metų turi sumažėti 30 procentų, kad e, bent pasiektume pusiaukelę gyvendinant 2050 metų tikslus. Ačiū. Dziękuję bardzo. Ačiū. Ačiū. Leiskite priminti kontekstą tų sprendimų, kuriuos mes šiandien turime priimti. Istorinis kontekstas. Ir ta istorija netokia sena. 2008-aisiais buvo sudarytas itin e, sudėtingas, pasiektas sudėtingas kompromisas. Jis buvo tiesiog pragariškai sunkus kai kurioms valstybėms narėms ir labai sudėtingas daugeliu pramonės šakų Europoje, daugeliu sektorių, nepriklausomai nuo to, kur, kokiuose valstybėse narėse e, įmonės įsikūrusios. Ir iš tikrųjų atsirado naujų apsunkinimų, kurie e, daugeliui sektorių buvo labai sudėtingi ir buvo nustatyti tam tikri apribojimai, lyginamieji standartai, o dabar sistemą dar labiau siekiame apsunkinti, e, atidedant 900 milijonų taršos leidimo. Ir iš esmės kyla labai svarbus klausimas. Komisijos pasiūlymas iš esmės reiškia, kad vietoj rinkos bus, tai vadinamas tiesiog tiesioginis valdymas, nes niekas negali garantuoti, kad tokia situacija nepasikartos po metų, dviejų ar trijų. Tai teisinių požiūrių čia bus precedentinis atvejs. Taip, tai nėra normali prasta rinka, tai yra dirbtinė rinka. Ir toje rinkoje parduodamos dirbtinės vertybės, dirbtiniai produktai, siekiant patenkinti dirbtinius poreikius, kuriuos ir sukūrė ES politika. Tačiau kodėl mes nusprendėme kurti rinkos sistemą, o ne mokesčių nustatymą. Ir aš prisimenu tą diskusiją. Mes nusprendėme, pasirinkome rinką, kad galėtume e, laisvai e, formuluoti tos reikalavimus susijusius su CO2 ribojimu. Ir ta rinka pradėjo veikti. Ir nuo 2008 metų gamyba Europoje krenta ir paklausa leidimų mažėja. Taigi rinka ir siunčia, ar atitinkamai reaguoja, mažėja kaina. Suprantu, kad mūsų įsivaizdavimai pradžioj buvo kitokie. Tačiau jeigu jau mes pasirinkome rinkos sistemą, tai turime jos ir laikytis. Ir aš skaičiau Deloitte ataskaitą apie pasaulio e, gamybos produktivumą Ir tik viena ES valstybė, Vokietija, yra pirmajame penketuke. Pagalvokime, kodėl. Tiksliau, vokiečiai labai arti e, tos ribos, už kurios jau jie iškristų iš to penketuko. Ir kodėl mažėja mūsų konkurencingumai? Pirmiausia, darbo sąnaudos ir antra, energijos sąnaudos. Jeigu bus patvirtintas komisijos pasiūlymas, tai gali atsitikti taip, kad e, Vokietijos ekonomika, kaip ir visų kitų valstybių narių ekonomika, dar labiau praras konkurencing, konkurencingumą. Ačiū dabar dvi minutės. Kiti nariai gali pasisakyti. E, pani Przewodnicząca, uważam, że Omawiana dzisiaj zmiana dyrektywy. Ačiū. Taip, dabar pokyčiai direktyvos suteiktų komisijai laisvą valią vykdyti pokyčius rinkoje. Pagal direktyvos 10 straipsnio ketvirtą dalį visi procesai turi būti numatomi, turi būti aiškus aukcionų grafikas ir taip pat turi būti aiškiai nustatytas leidimų kiekis. Iš esmės, vis, bet koks įsikišimas į rinką gali būti suvoktas kaip rinkos nestabilumo signalas. Aš norėčiau priminti veikimo ES veikimo starties 290 straipsnio pirmą dalį, pagal kurį deleguotieji aktai negali būti priimtini dėl esminių klausimų, nes tokie klausimai ir atitinkamos nuostatos turi būti pagrindinėme reglamente. Vis dėlto čia kalbame apie pokyčius, kurie yra esminiai elementai. Siekiama sumažinti leidimų kiekį rinkoje ir tai negali būti numatyta deleguotame akte. Sumažindama leidimų kiekį, komisija galėtų pakeisti leidimų kainą ir tai galėtų neigiamai įtakoti investicinius sprendimus, ypač energetikos sektoriuje. Aš manau, kad Europos komisijos sprendimai nepadės sumažinti CO2 išmetamo kiekio, bus tik tai E, reguliuojama e, kaina ir konsultacijos su suinteresuotomis šalimis parodė, kad kai kurių valstybių narių, pavyzdžiui, Lenkijos interesai yra visiškai ignoruojami. Taigi mano pozicija būtų prieš komisijos pasiūlymą. Praegu. Laškova Babinska. Ačiū. Ačiū, Pone Hol pasakė, kad e, tai yra gana paprastas reglamentas ir kad e, galėtume greitai patvirtinti. Tačiau vis dėlto reglamentas e, jau sukėlė didžiulės diskusijas. Prisimenu, dar 8 ir 9 dešimtmetyje buvo intensyvios diskusijos, kiek galima reglamentuoti rinką, kur baigėsi rinkos veikimas ir prasideda planavimas ar planinė ekonomika. Prisimenu, kad tada mūsų šalyje uh, Apie tai buvo daug kalbama. Ir, tai ir, ir čia vyksta labai įdomios diskusijos, kur prasideda ir baigėsi rinka. Ir panašu, kad tai, kas yra dabar siūloma, tai bus tiesiog anglės dioksido mokestis, kuris turi nedaug bendro su priekyba leidimais, su rinka ir taip toliau. Tiesiog komisija bando pro galinės duris įvesti tokį anglės mokestį. Jeigu komisija gali nustatyti uh, Mm, reguliuoti kainas ribodama leidimų skaičių, tai būtent tokia, toks ir yra komisijos tikslas, vadinasi. Ir dar man kyla klausimų dėl pačios procedūros, dėl darbo tvarkos. Komisija iš esmės jau nusprendė, kas bus toliau daroma šiuo klausimu ir mes, kaip parlamentas, tarsi neaišku, kuo užsimame dabar. Dabar mes turime tarsi E, tik tai aptarti ir pritarti tam sprendimui, kuris jau yra priimtas, nes aiškiai jau pasakyta, kad 900 milijonų taršos leidimų bus išimti iš rinkos ir komisaras Envi komiteto, komisarė Envi komiteto klausimuose sakė, kad tik tai laukia parlamento formalaus patvirtinimo ir kelis kartus buvo pakartota uh, pakartota ta mintis apie formalų patvirtinimą. Tai galbūt e, pane Hol taip ir supranta tą procesą, kad mes tiesiog greitai paprastai pritarsime pasiūlymui. Bet e, turiu pasakyti, kad e, tas reglamentas ar pasiūlymas nėra toks labai paprastas, nors galbūt iš pirmo žvilgsnio taip ir atrodo. Bus konkrečios ekonominės pasiekmes, kurias patirs įvairios įmonės ir pramonės šakos. Taigi, Atsižvelkime į tai, kalbėdami šiandien šią temą. Ačiū. Ačiū, Vidal Kvartus. Senora Presidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie emisijų priekybos sistemos pertvarkymą, Turime suprasti, kad dabartinės aplinkybės mus labai ženkliai takoja. Ilga, subinga krizė, kuri daro poveikį mūsų pramonės ir verslo tinklui, ypač mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms, verčia milijonus Europos piliečių nuo to kentėti, jie tampa bedarbiais, krenta nevilti. Tuodu e, kainų didinimas turi vieną tikslą e, - įtvirtinti komisijos teisės ir e, pakeisti padėtį, bet tai prisideda prie elektros kainų. Bet e, matome, kad jeigu taip atsitiks, dėl ir taip jau rimtų krizės padarinių daugelis įmonių turės persikelti kažkur kitur pristaikyti prie vartotojų arba jų vartotojai nebegalės mokėti taip kaip reikia. Manau, kad šis pasiūlymas negalėjo ateiti blogesnių laikų negu dabar. Kitas dalykas. Taip dažnai atsitinka. Ir taip jau atsitinka, kad šį kartą per Dohos konferenciją buvo pasiūlytas toks sprendimas. Mūsų konkurentai yra uh, CO2 didžiausi gamintojai ir netrodo, kad jie norėtų pasirašyti tarptautinius sustarimus ar bendradarbiauti pasaulinėje rinkoje, kad ši problema būtų išspręsta. Taigi, ką mes darysime, ar e, mes e, patys savo ant kaklo kilpą kabinsime? Galėtumėm, aš esu tikras, kad galėtumėm, bet nemanau, kad tai būtų protingiausias sprendimo būdas. Ką mes dabar matome Dohos konferencijoje? perspektyvos yra labai menkos. Ir aš dabar norėčiau pasakyti kažką, kas itin skaudina. Um, emisijų rinka yra dirbtina visiškai nuo pradžios iki pabaigos. Iš esmės tai nėra rinka, ta rinka yra mūsų sukurta, spontaniškai sukurta. Tas e, veiksnys be bejonės e, atsispindi visose šios problemos aspektuose. Jeigu paaiškės, kad mes komisijai suteiksime galimybę įsikišti tos rinkos egzistavimą deramų metų, sukursime netikrumą, kuris skirsis su juridiniu e, tikrumu, teisiniu tikrumu ir tai netitiks nei kiek pačios rinkos koncepcijos. Norėčiau pasakyti, kad e, atitinkamos direktyvos 10 straipsnė yra sakoma, turėtų būti įmanoma nuspėti proceso raidą, ypač galvojant apie įprastų e, aukcijonų laiką arba numatomus kiekius. Taigi, ką mes galime padaryti, tai prieštarauja e, direktyvos vienam bent jau straipsniui ir mes turime pripažinti, kad prieštaravimų yra Tačiau, kad tie prieštaravimai taptų darbiniu metodu, ta, veiksmingu metodu, mes turime ieškoti kitokių veikimo būdų. Profitato. Kolega Roil, prego. Mano dėmesys buvo nukreiptas truputį į kitą pusę ir tada ponas Vidal Kvadras kalbėjo daugiau negu reikėtų. E. Toliau ponas Royal. Pirmininkė, jeigu pažvelgtumėte dabar susidariusią padėtį, pamatytumėt, kad uh, augimas labai lėtas, pramonė reikalauja, pramoniai reikia mažiau e, taršos leidimų negu anksčiau, energija taupoma labai didelė dalimi, nebereikia tiesiog tiek e, taršai leidimų, kaip reikėjo anksčiau. Dabar jau gaminame daugiau atsinaujinančios energijos, negu planavome. Visą tai e, rodo, kad tų taršos leidimų yra parduodama mažiau, bet tai ir buvo mūsų tikslas. Tačiau dabar ekonomikos padėtis yra kitokia negu tikėjomės. Kadangi valstybės narės savo tikslų pakankamai neperžiūrėjo, tai suprantame, kad toks įsikišimas į rinką būtų dirbtinis. Jis neturėtų būti toleruojamas. Negalime uh, dabartinėmis aplinkybėmis kurti tokios rinkos. Neteisybė, kad e, nėra mažinami CO2 išmetimo, nėra siekiami CO2 išmetimo mažinimo tikslai. Bet e, yra taip, kad pinigai valstybių narių biudžetus neįplaukia taip greitai, kaip mes tikėjomės. Ir ta problema turbūt ir, dabar, ir yra dabar aktualiausia. Sakome, kad rinkos kontrolę reikia pagriežtinti, ar ta sistema būtų dirbtinė ar tikra. Dabar Nėra jokio rinkos e, garantuotumo, priešingai nėra jokio stabilumo. Visi kalbėjome apie dirbtinumą tos rinkos. Ponas Vidal Kvadras teisingai pastebėjo. Kalbame apie esminį valstybės įsikišimą, intervenciją. Kalbame apie sistemą, kuri neleis uh, atsirasti jokiam juridiniam aiškumui. Aš to visiškai negaliu suprasti. Ir uh, parlamente pasirinktas požiūris yra skandalingas, kaip sakė Kolarska Bobinska. Įvyko susitikimas su komisijos nariu ir mes turim patys išsiaiškinti, kokia yra realybė. Parlamentas yra vienas iš sprendimų prieimėjų ir turime žinoti, kaip elgtis. Ar leidžiame komisijai imtis tokių veiksmų, jeigu tai bus, tai demokratijos nebeliks. Labai gaila, kad parlamentas nuo to kenčia. Ja, prieigom. Sí, eh, muchas gracias. Ačiū. Dukastyjo. Ačiū pirmininkė. Nekalbėsiu apie tai, kad trūksta pagrindimo komisijos dokumentai pasiūlymui teigiama, jog bus vykdoma komitologijos procedūra, nors turi sulaukti parlamento e, sprendimo dėl 10 straipsnio ketvirtos dalies. Nekalbėsiu apie tai, kas vyksta rinkose, bet man atrodo, kad šio pasiūlymo Achilo kulnas yra štai kur. Kalba eina apie e, tai, jog bus uh, pažeistos lygios galimybės ES vykdyti e, veiklą. CO2 kaina padidės, e, jeigu taip viskas vyks kaip toliau nuo 13-ojų, atsiras galimybės teikti tiesioginę pagalbą pagrindiniams energijos naudotojams, tai tuomet tik tos valstybės, kurios gali tiesiogiai suteikti tokią pagalbą, galės užtikrinti, kad jų pramonė išliktų konkurencinga, kaina padidės. Jei bus įmanoma teikti tiesioginę pagalbą e, stambiausiams energijos naudotojams, kita vertus, e, kitos valstybės narės e, atsidurs visiškai nevienodose sąlygose, o joms irgi reikia išlaikyti konkurencingumą. Tai e, arba reikia atimti iš tų valstybių tokią teisę, arba reikia suderinti teisės aktus ir visos valstybės narės turėtų teikti tokią pačią pagalbą arba vieną arba kitą. Tad e, būtent toks ir yra šito pasiūlymo Achilo kulnas. Čia e, labai didelė žala yra daroma Europos pramonės konkurencingumui ir konkuravimo sąlygom. Ponas, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog man, man labai džiugu, kad e, Galiu pritarti kitiems kolegoms, ponui Rūliui, Vidal Kvadrui, tai retai būna, jie teigia, kad um, ATLPS nėra tinkama rinkos sistema, tai aš jau teigiau porą metų, tai yra visiškai dirbtinė biurokratinė sistema, nes iš tiesų priekiaujama virtualiom prekiam, netikrom prekiam ir e, labai daug biurokratijos, nėra jokio reguliavimo apibrieštumo, verslas negali planuoti, o dabar matome, kad tokios prognozės pildosi. Tikrumo nėra, komisija mano, kad gali kištis, keisti priekybos sąlygos, kai tik tai jai šauna į galvą, kartą padarė ir vėl tai galės daryti. Ir uh, Jeigu norime sakyti, jog reikia skatinti išmesti mažiau CO2 tai ekonominė prasme, mokesčių mechanizmas būtų kur kas efektyvesnis. Mano šalia Junktinėje karalystėje um, išdo uh, kancleris dėgia nacionalinį e, mechanizmą, būtent tokiu, kad įveiktų ATLPS akivaizdžius trūkumus. Ir norėčiau pasakyti, jog JAV emisijos mažėja ne dėl to, kad yra biurokratinis sudėtingas mechanizmas. Taip yra vien dėl rinkos jėgų veikimo. Ir manyčiau, kad tai pamoka mums, Europai, ir būtų gerai tai atsižvelgti, ypač e, tokiais laikais, kai e, Europoje atrandama vis daugiau e, skalūninių dujų išteklių. Dėkui. Ačiū, panas Rubikas. Ačiū pirmininkė. Kas širit žiūrėjo televiziją, girdėjo naujienas, tai turbūt sužinojo, kad Italija Ispanija uždaro plieno gamyklas, turime nutraukti trečdalį gamybos, nes Europa ne, nebėra pakankamai konkurencinga. Faktas tas, jog komisija iškėlė tikslą 20 procentų sumažinti iš, išmetimus iki 20-ųjų. Ir neįsivaizduoju, kaip tai bus įmanoma pasiekti, turint galvoje kad e, niekas neremia įmonių, kurios perkelia gamybą. Tai kaip kursime naujas darbo e, vietas pramonės e, sektoriuje. 10 tūkstančių darbo vietų prarasta yra dėl tokio, tokio gamybos perkelimo. Matome pavyzdį Prancūzijoje. Na, o Dohos konferenciją reikėtų kalbėti apie e, darbą, apie tai, kas vyksta su aukštakrosne. Pažvelkime į tai, ką daro Norvegija. Reikia galvoti apie tai, kaip išlaikyti tarptautinės bendrovės reikia galvoti, kaip padaryti, kad LPS sistema būtų uh, uh, tokia, kad uh, Europoje steigtųsi švariausios e, įmonės taršos e, prasme, kad įmonės nesikeltų į JAV dėl to, kad čia netitinka CO2 išmetimo taisyklių, nes rezultatas yra toks, kad Europa praranda dešimtus tūkstančių darbo vietų, taip nebegali tęstis ir turbūt e, sprendimas nebūtų tinkamas apmes, apmokestinti um, įmonės papildomai, nes jos turi konkuruoti su kitom šalim. E, galbūt e, reikėtų pagalvoti apie papildomą 2-3 procentų PVM mokestį tokiems e, produktam. Jeigu, tarkim, dėl ilgų atstu, atstumo papildomai CO2 yra išmetama, reikėtų apie tai pagalvoti. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji. Pamenu, kai daugelis jūsų labai noriai balsavote už atalpes. Tie nariai, kurie balsavo už, sakė, jog galbūt mechanizmas biurokratinis, bet grindžiamas rinkos principais. Tuomet aš balsavau prieš šitą sistemą ir manyčiau, jog dabar yra metas atsibusti. Uh, Ir e, nereikia daryti tos sus, sistemos sudėtingesnės, negu kad ji jau yra. Be to, manau, jog reikia neinvestuoti į šitą sistemą, o nukreipti tas investicijas į uh, e, naujesnės, ekologiškesnės uh, technologijas, kaip kad daro JAV. Girdėjome, jog ten CO2 emisijos mažėja. Manau, jog reikėtų balsuoti prieš šitą pasiūlymą. Kartu manau, jog dabar metas permastyti visą požiūrį į šį klausimą ir galbūt reikėtų kažko tai naujo, atsižvelgiant į tai, jog išgyvename ekonominę krizę. Ačiū, panas Prodė. Ačiū pirmininkė. Na, man įdomu, visų pirma, TLPS yra rinkos mechanizmas, bet ką man sunku suprasti, kad tai rinkos mechanizmas, kur 50 e, procentų emisijų laisvai nemokam išdalyjamos ir nemanau, kad rinka gali veikti tokiam aplinkybėm, bet kokiu atveju ekonominės krizės laikotarpiu be JAV dujų rinkos, jei pažvelgtumėm į kitą iškastinį kūrą, tai krizė jaučiam, jaučiama ir kaina mažėja. Bet kokiu atveju dabartinis emisijos teisų kainų lygis praktiškai yra net nesvarbus, jei pažvelgtumėm į rinkos dinamiką. Noriu pasakyti, jog negalime leisti veikti šitos rinkos, e, nebent būtų rimtų ketinimų patvirtinti Kyoto protokolą pasauliniu lygmeniu. Jei planas A neįgyvendinamas, tai reikia turėti parengus planą B, Ir mano supratimu, jog reikėtų prie sienos apmokestinti e, produktus, kurie yra atvežami iš tų valstybių, kur nesilaikoma e, emisijų standartų. Ačiū, ponė pirmininkė. Apšvelgdamas e, tai, ką sakė kolegos, aš vis tik klausiu pat savęs ar reikia išmesti viską su gerom ir blogom pusėm. E, Pone pirmininkė, aš manau, kad Europos komisija turėjo atlikti e, savo nuostatų įvertinimą. Aš manau, kad jos pozicija yra labai novatoriška ir mes galėtume tarsi tai įvardinti politiniu eksperimentu, įgyvendinant politinį tikslą, kuris yra nepaprastai svarbus. Turiu galvoje 20 e, procentų tikslo siekiant 2020 metais E, kvotų pritaikymo. Ir aš manau, kad reikia reikalauti, kad Europos komisija mums paaiškintų, kaip funkcionuoja jos e, nuostatos, kokie yra e, leidimai paskirstomi, kaip leidimai yra paskirstomi valstybėms narėms. Europos komisija turėtų mums visą tai išdėstyti, kad mes galiausiai galėtumėm suprasti, kaip reikia rinkos funkcionavimą pakeisti. Mes parlamentarai turim pasakyti, kad uh, E, reikia tokios e, valdžios valdysenos, kuri veiktų Europos mastu, e, politinė administracija, politinė valdžia turi būti kur kas įtakingesnė, kad mes aiškiai matytumėm, kad tai, kas yra sukurta, gerai funkcionuoja ir kad yra labai geras vertinimas. Pavyzdžiui, 25 straipsnė yra sakoma, kad e, sudarant sutartį su trečiosiomis šalimis, kurios e, yra pasirašęs trečiąją e, Kyoto protokolą, turi būti tariamasi su mumis. Kaip yra iš tikrųjų, ar kiti pasaulio regionai dalyvauja tokiuose eksperimentuose, kurie, man atrodo, yra vykdomi čia? Aš išvelgiu čia visiškai kitokią problemą negu uh, e, anglės dvideginis. Uh, mes sakome, kad anglės uh, e, dvideginis, uh, aš pats nesu specialistas šioje srityje, bet aš sakau, kad turi būti iš naujo įvertinta padėtis ir tai leistų mums per 2014 e, metų rinkimų kampaniją e, su piliečiais diskutuoti kartu apie e, šias nuostatas. Bene, grazie. Adesso la parola alla Commissione. Ačiū, dabar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Be, be mes. Uh, Su dėliu susidomėjimu išklausime to, ką pasakė komiteto nariai ir aš norėčiau atsakyti į porą pastabų. Pirmiausia, dėl dabartinės padėties. Komisija iš tiesų įsigilino, išanalizavo situaciją ir šiuo metu Liepos mėnesį parengėme darbinį dokumentą, kuriame pateikiama padėties analizė. Prieš dvi savaitės parengėme ir poveikio vertinimą. Ten yra apžvelgiama rinkos padėtis dabar ir būtent tuo remiasi mūsų pasiūlymas pakeisti aukcionų terminą, aukcionų grafiką ir atidėti 900 milijonų leidimų. Taigi techninė analizė atlikta ir vyko suinteresuotų šalių konsultacijos nuo vasaros. Ir niekas nesiginčia, kad e, dabar yra didžiulis taršos leidimų perteklius rinkoje. Viena vertus tai lėmė ekonomikos krizė, kita vertus reguliavimo sprendimai priimti ES lygmenių. E, juos priėmė ir valstybės narės rimdamosi komisijos pasiūlymų ir Europos parlamento. Taigi yra balanso trūkumas ir komisija siekia būtent sumažinti tą disbalansą. Įmonės iš tikrųjų patirtų ar įmonės galėtų atitinkamai reaguoti, taip pat kaip ir kitose rinkose. Būtų normali ar normalus pasiūlos ir paklausos santykis. Taigi ir šioje anglės dioksido rinkoje viskas veiktų taip pat. Turime atsižvelgti, kad taršos leidimai yra valstybių narių turtas. Tai ar iš tikrųjų valstybės narės toliau nori, kad leidimai būtų rinkoje, esant dabartiniai ekonominiai padėčiai. Tai tiesiog būtų blaivus sprendimas nuspręsti, kada leidimai turi būti patiekti rinkoje. Kita vertus, reikia prisiminti, kad dabartiniai sprendimai nepaveiks trečiojo etapo leidimų skaičiaus. Komisija tikrai nesiūlytų tokio sprendimo, vadovaudamasi komitologijos procedūra. Kas siūloma tarybai ir Europos e, parlamentui, vadovaujantis bendro sprendimo procedūra, tai būtent patikslinti teisinius įgaliojimus. Ir būtent tokį pasiūlymą mes teikiame jums ir mūsų komisaras lakurčio 12 dieną aiškiai pasakė, kad mes e, ketiname gerti Europos e, parlamento įgaliojimus ir komisija netvirtins jokio pasiūlymo susijusio su leidimu atidėjimu, kol nebus priimti atitinkami sprendimai Europos parlamente ir taryboje. Taip, komisija iš tikrųjų pasiūlė atidėti 900 milijonus, milijonų taršos leidimų. Kaip minėjau, tai bus daroma vadovaujantis komitologijos procedūra bus skirti trys mėnesiai Europos parlamentui ir tarybai atitinkamai tikrinimo procedūrai. Taigi mes laikomės atitinkamų taisyklių ir buvo minėta, kad yra Dabar kalbama apie trumpalaikės priemonės, bet reikia struktūrinių, ilgalaikių sprendimų susijusių su priekybos apivartiniais taršos leidimais sistema. Mm. Ir komisija šiuo požiūriu prieš dvi savaitės parengė CO2 rinkos ataskaitą. Ten yra siūlomos sisteminės ilgalaikės priemonės, kuriomis siekime sustiprinti taršos leidimų sistemą. Ir galiausiai mūsų pasiūlymų siekiama mm, vengti didelių pokyčių E, rinkoje didelio rinkos kintamumo. Iš tikrųjų, mes norime stabilizuoti kainas trečiajame etape. Norime, kad e, nebūtų didžiulių kainų šuolio nuo dabartinių žemų kainų iki didžiulių kainų, pažiūrėjau, trečiame etape. Galiausiai buvo minėta Dohos konferencija ir trečiosios šalis. Noriu tik pasakyti, kad iš tiesų mes palaikome glaudžius ryšius su trečiosiomis šalimis ir žinote, kad yra ryšys tarp ES ir Australijos priekybos apivartiniais taršos leidimo sistemų. Mes labai daug pastangų dedame šio požiūriu. Žinome, kad Kinijoje ir kitose šalise yra daug daroma, pradedant bandomuosius projektus šio požiūriu. Taigi būtų tikrai blogai, jeigu ES tarsi parodytų, kad ta sistema, kuri buvo pradėta ir veikia jau kurį laiką, iš tikrųjų veikia kažkaip ne taip. Turime parodyti, kad sistema yra tinkama ir ypač turime pasinaudoti ir Dohos procesu ir turime paskatinti kitas trečiasis šalis sukurti atitinkamas sistemas. Taigi mes turime užtikrinti, kad ši sistema veiktų sėkmingai, kad būtų nustatytos tinkamos kainos, o ne per žemos kainos. Ir tikimės, kad parlamentas palankiai pažiūrės į mūsų pasiūlymą. Ačiū. Grazie, la parola alla rapporteur per concludere. Ačiū pranešėjas. Apibendrinkite diskusiją. Ačiū. Manau, kad padarėme tai, ką reikėjo padaryti šiuo etapu, pasikeitėme nuomonėmis, išklausėme skirtingų požiūrių. Na ir kaip pranešėjas, aš galbūt e, būčiau norėjęs daugiau e, išgirsti nuomonių, kurios atitinka mano paties požiūrį. Tačiau yra kaip yra, tai natūralus etapas šiame procese. Žiūrėsime, kaip toliau vystysis įvykiai, kaip um, toliau viskas vyks. Noriu tik priminti, kad parlamentas prašė komisijos iš tikrųjų priimti sprendimus dėl aukcionų grafiko, kai kalbėjome apie veiksmingo energijos naudojimo direktyvą. Tai mes turime elgtis nuosekliai ir nepamiršti, ko prašėme svarstant kitą teisės aktą. Turime būti nuoseklus. Ir dar pakartosiu savo poziciją, kurią sakiau posėdžio pradžioje. Aš palankiai nusiteikęs komisijos pasiūlymo atžvilgiu, tačiau aš Dar taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisijai suteikiamos galios būtų laikinos Ir tik tai išskirtinėmis aplinkybėmis mes negalime leisti, kad tai taptų įprastinė praktika, nes tuomet jau pakistų pati rinka, pats jos pobūdis. Taigi e, šio sprendimo pobūdis būtų laikinas ir atsižvelgiant į susidariusios išskirtinės aplinkybės. Ir mes turime tai turėti galvoje ir toliau turime, aišku, galvoti, kaip mums išlaikyti uh, rinką, kaip užtikrinti, kad ji sėkmingai veiktų. Nes e, iš tikrųjų Europos institucijos nusprendė ar priemė sprendimus, politinius sprendimus ir turime toliau siekti, kad e, tie sprendimai ir jais remiantis sukurta rinka toliau sėkmingai veiktų. Ačiū. Ačiū. Tuo šią diskusiją baigiame. Apie tai kalbėsime Liepos 17 dieną dar kartą. Gruodžio, atsiprašau. O pateikimų, patei, pakeitimų pateikimo terminas e, yra gruodžio 27. Toliau. E, Šaun Keli pranešimas fizinio asmenų apsauga tvarkant asmens duomenys ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Labai ačiū ponė pirmininkė. Atsiprašo pirmininkė. Uh, my report here today. Is that one? Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair. It's, uh... Labai ačiū ponė pirmininkė. Man labai didelė Dar vieną minutėlę, prašo pirmininkė kalbėtoja nutraukti. Ar galit šiek tiek palaukti, nes labai daug yra besivaikštančių žmonių, gal palaukim, kad visi išeitų. Jeigu kas norit išeiti, prašom išeiti tyliai. Uh, thank you once again, Madam Chair, and it's a privilege. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė pristatyti nuomonės projektą apie fizinių asmenų duomenų apsaugą. Tai darydamas aš norėčiau pasakyti, kad jau esame suorganizavę daugiau negu šimtą susitikimų su įvairiausiais e, e, įvairiausiamis suinteresuotomis pusėmis, su verslininkais, e, su uh, visuomenės organizacijomis, su mažom vidutinėm įmonėm. Labai e, aktyvumo matome daug ir dar daug turi būti nuveikta. Ypač suprantame, kad reikia 95 metų domenų apsaugos direktyvą atnaujinti. E, žinant, kad mūsų gyvenime atsirado socialiniai tiklai, elektroninė priekyba, ir padėtis gerokai pasikeitė. Todėl Europos komisija šį uždavinį vertina labai ambicingai ir visapusiškai ir mes tai sveikiname. Šios komisijos pastangos iškyla e, tokio, tokiu metu, kai vis dažniau akcentuojame, kad reikia įgyvendinti e, pagrindinių teisių hartiją priimtą pagal Lisabono sutartį. E, Kalbėdamas apie pagrindinių teisų juridinį pagrindą, taip pat norėčiau išskirti, š, kad šis reglamentas labai svarbus vidaus rinkai ir pramoniniai daliai. ES veikimo sutarties 14 straipsnio pirmoje dalyje apie tai yra kalbama. Mūsų komitetas čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Jis gali suformuoti šį reglamentą, užtikrindamas, kad būtų pasiektas maksimalus asmens duomenų apsaugos lygis ir tai nesukeltų nepageidautinų padarinių prieš tą raujančių bendriems siekiams, tai yra, kad nesukurtų nereikalingos biurokratijos Europos pramoninkams. Be to, Mes turime išsikelti uždavinį, supaprastinti taisyklės, sumažinti administracinę naštą ir sukurti aplinką, kurioje ne jokios bendrovės, jokios uh, uh, įmonės negalėtų negerai naudotis meninių domenų. Šis reglamentas yra labai svarbi inovacijų skatinimo dalis. Paslaugos turi e, būti piliečių patikimos. Uh, Todėl e, lankstus duomenų apsaugos reglamentavimas yra e, reikalingas inovacijoms ir kūrybiškumui skatinti. Kaip nuomonės projektas, manau, kad svarbiausia užtikrinti, kad galutinis tekstas būtų deramai subalansuotas ir suderintų pagrindinės teisės ir poreikį sukurti vienodą žaidimo taisyklės e, MVI, novatoriškoms bendrovėms ir bendrai pramoniai. Mes turime labai stengtis, kad apgintume vieno langelio e, aptarnavimo koncepciją. Tai padėtų sustiprinti vidaus rinką. Dabar aš pereisiu prie pagrindinių savo nuomonės projektų aspektų, kuriuos būtų galima trumpai apibendrinti taip. E, pasitikėjimas e, valstybės valdymo priemonėmis pagrįstomis atskaitomybė. Kokybiškas ir kokybiškas duomenų apsaugojimas yra E, būtinas turi būti taikomos komisijos pasiūlyme numatytos išlygos mažoms ir vidutinėms nuostams, taip pat turi būti išlaikytos duomenų perkelimo nuostatos. Tai yra labai svarbu. Aš pasiūliau iš viso daugiau negu 164 pasiūly, pakeitimus komisijos pasiūlymams. Siūlomieji pakeitimai turėtų uh, E, užkirsti kelią nereikalingą administraciniai naštai toms įmonėms, kurios jau dabar e, užtikrina gerą atskaitomybę ir e, joms reikia garantuoto lankstumo gyvenant šį reglamentą. Ypač tai pasakytina apie atskaitomybės mechanizmą ir priežos institucijų informavimą. Kai kurie apibrėžimai ir pirminio teksto varianto formuluotės taip pat turi būti išaiškinti ir supaprastinti Aš prioritetą skiriu duomenų apsaugos kokybiniam ir kiekybiniam vertinimui, sutelkiant dėmesį į viešąjį valdymą, į atskaitomybės principo taikinimą. Tai turi prieštarauti biurokratinio gyvenimo procedūrai, kuri trukdo deramai apsaugoti duomenis. Taip pat labai svarbu uh, uh, vadovautis techniniais sprendimais Turime galvoti dabar. O kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, mes turime užtikrinti, kad juose turėtų būti sukurtas poveikio vertinimo padarinys, joms turėtų būti poveikio vertinimo padarinys Europos komisijoje. Ir Europos komisija gruodžio 17 dieną apie tai kalbės. Aš sveikinu komisijos e, numatytas išlygas e, mažoms ir rudinėms įmonėms dėl domenų apsaugos ir aš tikiuosi, kad kolegos parems tas nuostatas. Kitas svarbus elementas yra susijęs su 18 straipsniu dėl domenų perdavimo. Aš manau, kad labai svarbu uh, sukurti techniškai gyvendinamą duomenų perdavimo sistemą, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų konkuruoti ir rinktis tarp įvairių informacijos valdymo sistemų. Kai kurie kolegos sakė, kad tai galima susėti su 15 straipsnio teisė į prieigą prie duomenų. Manau, kad Europos komisija pateiks visus reikalingus duomenis. Taip pat mes e, pritarėme iš ankstinio konsultavimuose procedūrų. Mes manome, kad jeigu bus per daug dokumentų, bus prikurta per daug demokratijos ir tai būtų nederamas išteklių paskirstimas, kalbant apie kokybiškas priemonės, kur, kiekybinės priemonės, kurios prieštarautų kokybiškumui. Taip pat susidurtume su daugeliu sunkumų įgyvenant tai praktiškai. Taigi, kolegos, e, iš karto pasidaręs e, su jumis. E, galiu pasakyti, kad mano nuomonės projekte e, siūlomos nuostatos būtų lengviau gyvenamos praktiškai, būtų užkirstas kelias dar e, e, duomenų e, apsaugos sistemos pažeidimams. Taip pat labai svarbu užtikrinti žodžio laisvę ir spaudos laisvę. Aš stengiuosi tai padaryti pirmojų ir 154 pakeitimais. Kalbant apie ITRE komiteto mokslinių tyrimų kompetenciją, aš sutelkiau dėmesį ir į mokslinius tyrimus. Ir seminare apie tai kalbėjome. Devintajame pakeitime e, surašiau mintis, kurios buvo priimtos plančių sutarimu. Ir manau, kad tai turės labai rimtų padarinių šiam sektoriui, labai daug naudos atnešiam sektoriui tiksliau. E, Kitas dalykas, 28 pakeitime kalbu apie kovą su finansiniu nusikalstamumu ir sukčiavimu. 83 e, pakeitimo A dalyje taip pat apie tai kalbu. Neseniai matėme, e, kaip elitinis sportas sukrėtė e, dopingo skandalai. Ir 17 bei 71 pakeitimuose kalbu apie panašus dalykus. Jūs norit, kad aš dar greičiau kalbėčiau? Taip. Šio komiteto pagrindinis uždavinys - energijos efektyvumas. Mes turime kalbėti apie inovacijų masto didinimą, išmintingos e, energetikos kūrimą ir išmintingų transporto sistemų kūrimą ir apie tai kalbu 36 e, straipsnio ketvirtoje dalyje. Mes, aš dabar turiu šitą praleisti, nes dar porą dalykų norėčiau paminėti, kur yra taip labai svarbus. Šeštų straipsnio ketvirtoje dalyje yra kalbama apie duomenų apdorojimo e, priežastis, kurios anksčiau nebuvo įvardinamos, anksčiau nebuvo aišku, dėl kokių priežasčių duomenys gali būti apdorojami. Aš tai rašiau, kad atspindėčiau kontroliuotų ir kitų susijusių pusių interesus. Aš stengiuosi šiuo pro, e, pakeitimu elgtis provo, išprovokuoti diskusiją. E, tai leistų deramai aptarti kontroliuotojų teisėtus interesus ir įgyvendinti jų siekius nepažeidžiant privatumo nuostatų ir nepadarant žalos ES ekonomikos sektoriams. Taigi interesų balansas čia yra labai svarbus. Ir paskutinis dalykas. Aš ilgai galvojau apie tai, kaip būtų galima supaprastinti santykius tarp uh, e, subjekto, apie kurį surinkti duomenys, ir kontroliuotojo arba duomenų apdorotojo interesų. 26-ame pakeitime yra kalbama apie uh, nenumatytas pasiekmes. E, mes turime suprasti, kad santykiai turėtų būti reglamentuojami įprasta sutarčių teisė, vadovaujantis sutartimis. Duomenų subjektas turėtų būti kontroliuojamas tik duomenų kontroliuotojo ir neturėtų reikalauti uh, E, kokio atlyginimo iš domenų apdorojimo. Pavyzdžiui, jeigu, perka, jeigu perkate automobilį, variklis negerai veikia, tai grįžtate ne pas e, tos detalės gamintoją, einate į autoservisą. Kolegos, pažvelkite į, dvi, į daugelį mano e, nuomonės pakeitimų ir pagalvokite apie tai. Ir galiausiai aš noriu padėkoti ir ypač pagirti Janą Albrechtą Libę pranešėją ir visus Libę šešėlinius pranešėjus, ypač e, kai kuriuos mano kolegas, Imko aplinkosaugos komiteto kolegoms taip pat esu dėkingas. Per pastarosius devynis mėnesius mes labai daug padarėm ir toliau turime taip dirbti. Grazie, mi scusi se sono stata eh, costretta a sollecitarla, ma stiamo sforando un po' il tempo, per cui pregherei gli shadow che interverranno. Ačiū. Trūksta laiko, sutiksiu žodį šešėliniam pranešėjim, bet prašau apsiriboti trim minutėm, ponė Tikau. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Kėlį už pristatytą nuomonę iš dalies galime pritarti jo požiūriui, dėje daugeliu aspektų pakeitimai susilpnina reglamento pasiūlymą. Čia norėčiau paminėti komitologiją. Šio požiūriu pritartumėm pranešėjui keli, jog reikėtų ribu, riboti deleguotojų aktų ir gyvenimo aktų naudojimą, kad būtų galima išlaikyti technologinį neutralumą. Taip pat norėtumėm naudotis mažiau deleguotais ir gyvenimo aktais, kai kalbame apie numatytą ir automatinį privatumą. nes reikėtų užtikrinti duomenų anonimiškumą arba e, pseudonimiškumą, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie socialinius tinklus, duomenys susijusius su sveikata, genetika. Tad dar reikėtų padirbėti su apibrieštimis. Kitas svarbus diskusijų aspektas turėtų būti susijęs su taikoma teisė, jurisdikcija ir čia išve, išvelgčiau paralelę tarp reguliavimo sistemos ir tų reguliavimo sistemų, kurios taikomos kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, JAV galioja patriotų aktas taikomas uh, duomenės tvarkančiom e, įmonėm, kurių buveinės yra JAV, netgi jeigu jų e, filialai, tarkim, yra Europos Sąjungoje. Be to, ES yra sudariusi sutarimus trečiosiam šalim dėl asmens duomenų perdavimo. Čia turiu galvoje e, keleivių įrašų duomenų susitarimą, SWIFT susitarimą. Manau, kad reglamente reikėtų geriau atspindėti šitos susitarimus. Dar vienas svarbus dalykas dėl sutikimo. Sutikimas turi būti aiškiai išsakytas, nors nereikalaujame, kad būtų speciali sutikimo forma, nes nenorim, kad pernelyg daug biurokratizmo būtų, tačiau vis dėlto sutikimas turi būti aiškiai išsakytas. Kitas svarbus aspektas - tai teisė būti pamirštam arba prisimintam. Tai būtina socialinių tinklų kontekste. Mes prieš tai, jog būtų kuriami profiliai piliečių vardu, Pritarčiau pranešėjų keli, jog reikėtų aiškiai išskirti duomenų valdytoje ir tvarkytoje. Senoje direktyvoje tas išskirimas buvo gan aiškus, naujame reglamente tų skirtumų mažiau ir čia mums reikėtų primti sprendimą, nes labai svarbu, kad uh, kiekviena savoka būtų aiškiai apibriešta, kiekvienas e, subjektas, e, institucija turi žinoti savo e, pareigas, atsakomybę. Na, o kalbant apie saugumą, susilaukėme labai daug nuomonių iš pramonės sektorius. Manome, kad per 24 valandas sunku informuoti vartotojus. Manom, jog svarbu informuoti uh, E, paliestus vartotojus, aukas, nukentėjusius, bet svarbu e, informuoti ir kontroliuojančią instituciją per per 24 valandas nereiškia, jog problemą per tiek laiko reikia išspręsti ar kad reikia nustatyti priežastį. Kalba eina tik tai apie atitinkamos institucijos ir asmens informavimą apie tai, jog įvyko domenų nutekėjimas, kad nu, nutekėjo asmens duomenis, tai svarbu, kadangi tas asmuo turi turėti galimybę imtis priemonių apsisaugoti. Tad e, tiek noriu išgirsti e, kolegų nuomonės ir esu įsitikinusi, jog e, sėkmingai dirbsime šio, su šiuo pranešimu. Ačiū pirmininkė, kalbu Adina Valijano Na, šaldė frakcijos vardu, dėje e, šiame posėdėje negali dalyvauti. Visų pirma, norėtumėm padėkoti pranešėjai už labai uh, gerą, uh, glaustą, uh, plačią nuomonę. Ten kalbama apie daug uh, problemų, su kuriam susidūrė uh, įmonės iš šito. Uh, sektoriaus ir manome, jog pranešėjas pagerino komisijos e, pasiūlymą kai kuriais klausimais, gan pagristai manyčiau, jog labai gerai galim, galėsime bendradarbiauti su juo rengiant šitą pranešimą. Sveikiname tai, jog pranešėjas kel, e, keli kreipia dėmesį į proporcingumą, nesvarbu užtikti, užtikrinti pusiausvyrą tarp duomenų e, apsaug, apsaugos ir E, pernelyg griežtų nuostatų, tai būtų e, susijęs su dokumentavimu, su administraciniam sankcijom, nes pasiūlymas e, gan pagrystas yra. Manytum, manytumėm, jog tikrai reikia patikslinti kai kuriuos apibrieštumus, kad būtų išsikrintas teisinis apibrieštumas, sutikimo apibriešti specialios asmens duomenų kategorijos, visa, visa tai patobulinta. Taip pat manome, kad pranešėjas labai teisingai kalba apie galimas reglamento e, pasiekmes sveikatos finansiniam sektoriu ir sutinkame su tuo, jog turėtumėm būti atsargus ir neturėtumėm e, sukurti administracinės naštos. E, nes pasiekmes pajus vartotoja. Žinom, kad parlamente kalbėta labai daug apie tai, kiek e, deleguotų gyvendinimo aktų reikia komisijos pasiūlymėse. Pritarėme ponui Keli, kad daugumą reikėtų išbraukti e, ir manome, kad iš pat pradžių reikėtų tinkamai e, suformuluoti tekstą, o neleisti vėliau komisijai to keisti. Manytumėm, kad dėl techninių standartų turėtų spręsti sektorius, o ne komisija. Ir siūlome kai kurių papildomų patobulinimų, kurie iš esmės e, dera su e, pranešėjo e, pozicija. Turėtumėm aiškiai atskirti atsakomybę duomenų valdytojų ir tvarkytojų. Čia negalimas dubliavimasis, visi turi aiškiai suvokti savo atsakomybę. Taip pat manytumėm, kad reikėtų tobulinti straipsnius dėl duomenų perkeliamumo ir profiliavimo. Galbūt vertėtų spręsti poveikio vertinimo klausimą ir e, manome, jog jei parengsime gerą e, pranešimą, e, tai išvengsime pernelyg didelės naštos susijusios su domenų apsauga Europos įmonėms ir ypač smulkiam vidutiniam verslui. Dėkui. Ačiū pirmininkė, aš turiu pripažinti, kad e, Bono Keli pranešimo projektas e, man sukėlė tam tikrų abejojimų. Iš tikrųjų, yra praktiškai panaikinami visi reikalavimai registruoti domenų tvarkymo procedūrą. Anksčiau iš tikrųjų E, tiksliau susilpinamos tam tikros e, nuostatos ir institucijoms suteikiama mažiau įrankių užtikrinant e, duomenų apsaugą, tų duomenų, kurie gali būti apsaugoti. Ir prieštaraujama ankstesniems Europos parlamento sprendimams. Anksčiau mes esame sakę, kad nenorime, kad būtų susilpnintos apsaugos nu, nuostatos ir pernai aiškiai pasakėme, kad norime, kad duomenų apsauga būtų bent jau tokia, kokia užtikrinama pagal 95-ųjų direktyvą. Dabar mes sprendžiame apie būsimas ES vertybės. Taigi, Iš tikrųjų, užtikrinkime, kad laikomės savo moralinės atsakomybės institucijoms ir gyvenkime dabartimi, o ne kažkokioje ankstesnių dešimtmečių realybėje. Ir ponas Kelis taip pat siūlo atsižvelgti į trečiųjų šalių interesus, tačiau e, taip yra pažeidžiami sutartiniai santykiai ir toks principas yra labai neįprastas, nes duomenų turėtojai netenka tokių teisių, kurios turi kiti e, asmenys būtent galimybę nesudaryti tam tikrų e, sutarčių ar nesutikti su atitinkamų duomenų naudojimu. Taigi na, aš siūlyčiau padaryti tam tikrų pakeitimų ir tikiuosi jūsų pritarimo. 38-ame kelio pakeitime yra taip pat siūlomos tokios nuostatos, Be abejo, aš sutinku, kad turėtų būti reglamente nustatyta teisė sudaryti arba nutraukti sutartį. Taigi aš šiam pakeitimui nepritarčiau. Taip pat e, aš tikiuosi, kad e, tos išimtis, kurios yra siūlomas kontrolės mechanizmuose ir kurios siūlo panas keli, taip pat nebus šiems pakeitimams pritarta. E, Žinome, kad tokios išimtis, žinome, iš JAV pavyzdžio yra neveiksmingos. Taip pat e, reikia įsigilinti ir į kitas siūlomas mano kelio nuostatas. Turime pagalvoti apie anoniminių duomenų apibriežti ir kad nebūtų tam tikrų galimybių apeiti siūlomas nuostatas. Man taip pat e, atrodo keista, kad e, siūloma atsisakyti labai daug leidimų ir sutikimų kelio pasiūlymuose. Mes žinome, kad iš tikrųjų dabar nėra taikomi visada tinkami apsaugos mechanizmai, netgi jeigu tai įmanoma. Ir mes, aišku, suinteresuoti, kad liktų visi e, reikalaujami dabar dokumentai ir leidimai. Ir dar yra elementų, kurie norėčiau, kad būtų įtraukti į šį pranešimą. Sutinku, kad turėtų būti išlaikytas duomenų perkeliamumas. Tačiau panas Kelis siūlo susilpinti kai kurias nuomonės. Ir Manęs neįtikina, kad e, pagristi pono kelio siūlymai. E, duomenys yra asmeniniai, e, duomenys yra perkeliami ir nereikia silpninti duomenų perkelimo nuostatų. Manau, kad neturėtume pritarti šiems pasiūlymams. Taip pat e, manau, kad reikėtų toliau gilintis į teisę būti pamirštam. Iš esmės turime kalbėti ir apie teisę būti pamirštam ar turime tiesiog stiprinti taip pat ir duomenų turėtojų atsakomybę. Ir dar nuostatos susijusios su ieškančiais darbo. Yra daug neiškumų ir daug klausimų kylančių dėl domenų susijusių su e, domenų, e, asmenų ieškančių darbo ir darbdavių asmenų domenų keitimuose. Taigi yra daug aspektų, um, ponio kelio nuomonė, kuriuos reikėtų dar gilintis. Taip pat ir sportas yra vienas tų elementų, e, kurie yra svarbus. Ir šiuo požiūriu norėčiau pritarti mano kelio pasiūlymams. Priešingai nei kai kurioms kitoms siūlomoms nuostatams. Ačiū. Aš e, prašau visų laikytis dviejų minučių termino, nes turime mažai laiko. Ponas Vidal Kvadras. Ačiū. Prieš 17 metų buvo priimti paskutiniai duomenų apsaugos teisės aktai. Tai aišku, kad reikia šiuos teisės aktus atnaujinti. Komisijos pasiūlyme sėkmingai mm, akcentuojamas aiškesnės sistemos poreikis, sistemos, kuri užtikrintų pasitikėjimą ir užtikrintų pakankamą apsaugą skaitmeninėme pasaulyje. Bet aišku, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp šių tikslų ir domenų apsaugos, privatumo, skaidrumo ir pagrindinių teisių ir laisvių laikymosi principų. Aš norėčiau pasveikinti savo gerą draugą, poną Kelį, už tai, kad jis parengė tikrai išsame nuomonę ir siūloma sumažinti administracinę naštą įmonėms. Yra daug iniciatyvų dabar rengiamų, kuriomis siekiama akcentuoti užimtumą, darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, krizės situacijoje ir turime laikytis nuoseklumo, kalbėdami ir apie domenų apsaugą. Neturėtume apkrauti įmonių, neturėtume iškrauti papildomos administracinės naštos, sutikimo procedūrų e, ar kažkokiu papildomu sutikimu tvarkant duomenis. Taip, sutikimas yra svarbus daugeliu atveju, tačiau yra tokių situacijų, kai jis yra nebūtinas. Pavyzdžiui, kai naudotis prašo tokios mm, paslaugos, kai e, nėra keičiamas esminiais duomenimis. Taigi tokiu atveju e, tas reikalavimas būtų perteklinis. Turime stengti sumažinti administracinę naštą. Taip pat gerai būtų skatinti tas įmonės, kurios sėkmingai taiko duomenų apsaugos e, taisyklės, ir nereikėtų nustatyti jums papildomų reikalavimų. Taip pat svarbu kalbėti apie jautrius duomenys ir reikėtų nustatyti tam tikrus apsaugos reikalavimus. Taip pat norėčiau, kad būtų patikslintas anonimiškų duomenų apibrėžimas ir manau, kad gali būti nustatytos tam tikros techninės priemonės, pavyzdžiui, pseudonimų nustatymas ir Tuo galėtų būti pasinaudota, tuo galėtų pasinaudoti įmonės. Duomenų analizuotojai dažnai iš tikrųjų turi daug galimybių ir statistiniai duomenys gali leisti palyginti ar pateikti informaciją susijusią su, pavyzdžiui, veiksmingu energijos naudojimu tokius duomenys galėtų pateikti energetikos įmonės. Na, svarbu kalbėti ir apie kitus tiekėjus. Iš tikrųjų, kontroliuotojai, kontroliuojančios įmonės turėtų turėti galimybę įvertinti, ar duomenys yra naudojami pagristai ir tinkamai. Prezidentai. Pone Del Castillo, Labai ačiū, turėsiu kalbėti labai trumpai, nes laiko nedaug. Manau, kad e, šis e, komisijos pasiūlymas, e, peržiūrėtas projektas yra labai sveikintinas. Mes jį turime pritaikyti prie skaitmeninės erdvės. Noriu pasveikyti Šoną Kelį, nes jis gana ženkliai prisidėjo prie šio dokumento. Aišku, dėl to galime diskutuoti, kaip jis prisidėjo, bet manau, kad jo pasiūlymai yra labai įdomus. lygiai tą pačią linkmę norėčiau paminė, pakomentuoti porą dalykų dėl anonimizuotų duomenų, dėl e, pseudonimų, dėl e, saugumo taisyklių pažeidimų ir informavimo apie juos ir deleguotųjų aktų naudojimo komisijoje. E, Aš labai trumpai paminėsiu tai, kas man labai rūpi ir kas nepakankamai čia atspindėta. Tai yra skirtumas tarp atskaitomybės skirtingų elementų, pavyzdžiui, kontroliuotojas ir duomenų apdorotojas. Aš manau, kad dabartinėje direktyvoje tą skirtumą reikėtų išlaikyti. Dabartinis pasiūlymas 26, 28 ir 29 punktuose sukelia šiokį tokį uh, šiek tiek tokią painiavą dėl šių asmenų vaidmens kontroliuotojų ir perdėmėjų. Kontroliuotojas yra tas žmogus, kuris uh, turi galutinį tikslą, o e, apdorotojas tų duomenų kaip ir negalėtų gauti. Taigi procesai nors ir panašus, bet iš tikrųjų prievalės yra kitokios ir poveikio vertinimas dėl duomenų perdirbimo reikiamybės turėtų būti atliktas. E, duomenų perdirbėjas ne visuomet žino, kokie tie duomenys yra, kas, ką jis apdoroja, nes tie duomenys yra asmeniniai. Trečias dalykas. Kodėl apdorotojas turėtų gauti kontroliuotojo leidimą kiekvienam kartui, kai e, jam reikia dirbti? Tai e, nėra tinkama šiais laikais, kai skaitmeninėje Skaitmeninėme pasaulyje ir telekomunikacijų pasaulyje viskas vyksta taip greitai. Skaitmeninė sistema yra labai delikati, ji yra pagrįsta inovacijomis, todėl mes turime būti labai akylus. Kai kurie iš mano paminėtų dalykų galėtų dar labiau apsunkinti esmą padėtį. Todėl aš siūlau, kad mes išlaikytume dabar numatytą skirtumą tarp tų dviejų atmenų - kontroliuotojo ir apdorotojo apibrėžimuose. Ačiū toliau. Europos komisijai žodis. Laura Korado atstovauja Europos komisiją. Manau, kad e, jums buvo įdomu išklausyti šios diskusijos ir norėsit šitą pakomentuoti. Noriu labai padėkoti pirmiausia pranešėjui ponui Keliai už e, pranešimo projektą. Be abejo, mes jį peržiūrėjome ir išklausėme jo argumentų, taip pat ir kitų komentarų šiandien išsakytų kitų kolegų. Ir taip pat galiu pasakyti, kad stebime diskusijas kitose komitetuose. Šeirit Imko apie tai kalbėjo Lybė ir kiti komitetai. Bendrai džiaugiamės, kad parlamentas remia komisijos tikslus ir patį reglamentą. Ir tas vieno langelio mechanizmas, kurį mes teigiame, taip pat yra jūsų remiamas. Taip mes supaprastinėme atsisėmę teisinę aplinką verslui. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Kitas tikslas. Uh, suderinti pagrindinės teisės su duomenų apsauga. Čia du pagrindiniai tikslai yra iškelti, e, kuriuos įgyvendysime peržiūrint šį reglamentą. Kaip jau buvo sakyta, reikia teisingos pusiausvyros, reikia balanso, kaip sakė pranešėjas. Komisija savo pasiūlymą jums atsiuntė ir stengsis savo pasiūlymę tą balansą rasti tai e, leis suderinti pagrindinės teisės ir asmenų duomenų apsaugą. Taip pat stengsime supaprastinti teisinę aplinką, kontroliuotojus priversime labiau geriau atsiskaitinėti ir sumažinsime administracinę naštą. Atkreipiame dėmesį visus šiandien išreikštus susirūpinimus. Taip pat išklausime, ką taryboje sakė valstybės narės dėl administracinės naštos. Matome, kad Europos komisija yra atvira ir pasirengusi analizuoti, kaip tą naštą būtų galima dar labiau uh, sumažinti, aišku, nesumažinant e, asmens duomenų apsaugos lygio ir kokybės. Tai yra mūsų pagrindinis siekis. Turime išlaikyti bent jau dabartinę duomenų apsaugos dabartinį lygį ir prisiderinti prie šiandien iškylančių iššūkių ir duomenų apdarojimo galimybių. Jų 95 metais daugelio dar net nebuvo. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie sutikimą. Apie tai buvo šį ryt kalbama ir IMKO komitete. Uh, Šią temą labai dažnai verslininkai kalba, jie labai aiškiai išskiria tą sutikimo momentą. Kartais komisija mano, kad egzistuoja nesusipratimas arba tiesiog yra nesuvokiama, ką komisija nori pasiūlyti, kalbėdama apie sutikimą. Mes nesiūlome išplėsti sutikimo priemonės taikymo uh, duomenų apdorojimui. Tarsi tai būtų pagrindinė priežastis leidžianti duomenys apdoroti. Kitos priežastys taip pat yra svarbios. Sutartys, teisėti interesai, interesų pusiausvyra, balansas, viešieji interesai, teisiniai įsipareigojimai. Yra daugybė tų priežasčių jau šiandien išvardinta. Taigi neturim jokių tikslų e, sutikimui skirti prioritetą, kaip e, norint apdoroti duomenis Bet kai, kai sutikimo prašome, tas sutikimas turi būti e, pagrystas. Šiandien mes e, pateikėme ne dviprasmiško sutikimo terminą ir kai kurios valstybės narės jį negerai interpretuoja. Norim tai paaiškinti. Kad sutikimas būtų prasmingas ir realus, jis neturi būti e, aiškiai raštu suteiktas. Jeigu perskaitysite pasiūlymų e, konstatuojamąją dalį, tai pamatysite, kad mes tai aptarėme labai aiškiai. E, sutikimas gali būti ir individo tam tikri veiksmai, tam tikras ženklas. Tačiau, kaip jau aš sakiau, nereiškia, kad visam domenų apdorojimui reikia sutikimo, gali būti ir kitų priežasčių, pavyzdžiui, interesų pusiausvyrą ar kitos teisinės priežastys. Tai yra labai svarbu papriešti, nes atrodo, kad yra negerai suprantamas komisijos pasiūlymas šio požiūrio. Nes džiaugiamės girdėdami, kad jūs kalbate apie domenų perkelimo. Uh, e, faktą ir kad jūs jį remiate, pranešėjas remia, komisija yra pasirengusi šią pusę sutvarkyti. Lygiai tas pats yra pasakytina apie teisę būti pamirštam. Tai yra labai svarbi teisė ir mes ją turime įtvirtinti. Uh, Čia jau baigsiu, nes laiko nebeturime, bet be abejo Europos komisija yra pasirengusi su jumis tęsti konstruktyvų dialogą, kuris jau vyko iki šiol ir su pranešėjai, ir su šešėliniais pranešėjais. Aptarsime visus pasiūlymo aspektus. Ačiū. Io do la parola al collega Kelly. Ačiū, kolega Kelly. Dicendo gli altri. Prašyčiau apibendrinti diskusiją. In più, eh, può prendere qualche minuto di quelli che l'abbiamo forse tolto all'inizio, pressando un po' il suo intervento. Prego. Prego. Aš esu tikra, kad jūs ir norite kalbėti. Aš irgi trumpai kalbėsiu. Norėjau tiesiog išklausyti, ką skirtingi kolegos norėjo pasakyti. Ir dabar galiu pasakyti, kad man įkvėpė visų e, pasisakymai E, labai plačiai, atrodo, yra pritariama bendrosioms mūsų nuostatoms, bendrai pozicijai. Aišku, visi mes turime e, savo nuomonės, savo problemų išvelgime. Tačiau bendrai susidarė atmosfera, kad e, norim sukurti gerą dokumentą piliečiams, verslui ir panašiai. Nekalbėjau prieš tai apie deleguotosius aktus. Uh, Aš e, rekomendavau, kad dauguma jų būtų panaikinti. Fiona Hall labai gerai apibendrino. Ji sakė, kad jeigu tekstą sutvarkysim, deleguotų aktų nebereiks, nes kuo daugiau tų deleguotų aktų, tuo mažesnis darbo efektyvumas. Europos e, komisija pateikė e, keletą svarbių paaiškinimų apie duomenų perdavimą, apie priežastis duomenų e, apdorojimui. Kaip Jūs pasakėte, iš esmės reikia, kad būtų susitarta dėl poreikio ir masto duomenų apdorojimui. E, žinau, kad skirsi šiek tiek nuomonės dėl kai ko, bet tai yra natūralus diskusijos elementas. Dėl verslo įmonių Man svarbiausia yra pasakyti tai, kad privalu daryti viską, kas įmanoma, kad administracinė našta sumažėtų. Reglamente turi būti parašyta, kad negalima bereikalo didinti administracinės naštos. Ir tas vieno langelio mechanizmas būtų labai geras, mes jį sveikintume ir tikimės, kad dėl to bus pasiektas platus susitarimas. Galėtume ir kitus aspektus panagrinėti, ypač duomenų anonimiškumą E, tai jis labai svarbus. Turime pasiekti gerą, plačią, suorganizuoti gerą, plačią diskusiją tą temą, kad e, mes e, atspindėtume visas nuomonės ir tikiuosi, kad mes dėl to susitarsime. Taigi labai džiaugiuosi, kad įvyko tokia diskusija, tikiuosi, kad kolegos pateiks raštų daugiau pakeitimų ir mes galėsim dar padiskutuoti. Aš manau, kad jūs galit pateikti ir pakeitimų pateikimo terminus ir panašiai, ponė pirmininkė. Ačiū. Ačiū, taigi tvarkaraštis yra toks. E, viešasis e, klausimas yra organizuojamas gruožį 17 dieną nuo 16 iki 17.30. Terminas pakeitimams teikti 2012 e, m. gruodžio 18 d. 12 val. Ačiū, kolega. Taip, mes e, galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimą, pasikeitimas nuomonėmis apie ES brandalinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimą - testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Kaip žinote, e, lapkričio pradžioje šiame komitete balsavome dėl klausimo žodžių komisijai. Ir e, mes e, laukime komisijos atsako apie tuos testav, testus nepalankiausiomis sąlygomis. Po to buvo parengtas rezoliucijos projektas INTA komitete, kuriame buvo kalba apie brandolinės saugos planą, kuris turėtų būti paskelbtas 13 metų sausio mėnesį. Šios diskusijos tema susitarimas su skirtingomis e, frakcijomis. E, Šiuo dokumentu apimame visas komisijos dokumente iškeltas temas. Kontroversiškos temos bus e, turbūt e, mūsų pakeitimų tema, objektas. Iki 29 lapkričio pakeitimus galėjome teikti, laiko labai jau nedaug, rytoj tie pakeitimai turi būti baigti teikti. O dabar aš norėčiau suteikti žodį skirtingų frakcijų atstovams. Pone Del Castillo pirmiausia. Uh, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atkreipti uh, dėmesį į tai, kad į ITRE pirmininkas pasiūlė uh, bendradarbiavimo požiūrio laikytis teikti šitą e, e, projektą. Ir tai labai geras pagrindas kompromisui tarp frakcijų pasiekti. Svarbu pabrėžti e, es reakciją į Fukushimos nelaimę komisija ir nacionalinių reguliavimo institucijų grupė ėmėsi iniciatyvos uh, Um, su, sukurti tokius, tokį testavimą nepalankiausiam aplinkybėm ir rezultatai jau svarus. Viena išvadų yra ta, uh, E, tokia, kad iš tiesų reikia rūpintis saugą ES atominėse elektrinėse, bet testavimo metu nustatytos kai kurios e, spragos, kalbant apie parengties e, lygį, parengties ekstremaliems įvykiams, tokiems kaip potviniai, pavyzdžiui, visos susijusios valstybės narės pradėjo arba rengėsi e, pradėti įgyvendinti veiksmus, kad įvardytų e, saugumo trūkumus. Ir manome, jog testavimo išvados leis taikyti minimalius standartus ES lygmenių, taip pat ir kaiminėse šalėse, kalbant apie uh, apie saugumą. Mano nuomonė, neturėtumėm kartoti pernykštės klaidos, neturėtumėm leisti, leistis į diskusijas dėl to, ar reikalinga atominė energetika ar ne. Ar kalbėti apie tai, kad atominė energetika neturi būti tokia brangi, kad e, toliau jos naudojimas būtų net ne, netikslingas, mes turėtumėm e, kalbėti apie, apie, apie testavimą, atominės energetikos e, saugumą ir turėtumėm rasti tą bendrą pagrindą, pareng, naudodamėsi arba remdamėsi parengtų pranešimų, turėtumėm e, pasiūsti stiprų e, signalą ir pateikdami kartu su savo išvadom komisijai. Jona. Ačiū, pirmininkė. Taip iš tiesų pritarčiau, kad tas darbas ES buvo naudingas, tačiau Galbūt jis nebuvo pakankamai išsamus. Taip, įvardyta tai, jog nereikėjo uždaryti ne vienos atominės elektrinės, tačiau e, kita vertus stiprintina sauga e, daugelį elektrinių e, E, nustatyti tie techniniai tobulintini aspektai, tai labai svarbu, kad valstybės narės e, kuo greičiau gyvendintų rekomendacijas ir kad operatoriai įgyvendintų jau turimą geriausią praktiką. Turime užtikrinti, kad reaktoriuose e, būtų įgyvendinta naujausia na, saugumo praktika, kaip kad buvo nustatyta ir kaip pane Kostė sakė, tai nepigu tai bus brangu. Komisija sakė, jog bendra e, kaina 130 ES veikiantiem e, reaktoriam gali būti iki 25 milijardų eurų per ateinančius metus. Ir ką aš norėčiau pasakyti apie tai, jog labai svarbu, jog e, šis sektorius liktų skaidrus ir, ir nurodytų, kiek tai kainuoja negali kilti e, netgi klausimo, kad tai galėtų būti subsidijuojama ir manau, kad komisija turi pasinaudoti savo kompetenciją e, konkurencijos politikoje. Ir reikėtų pagalvoti apie valstybės pagalbos gyvenimo e, taisyklės, siekiant užtikrinti, kad šito sektoriaus, šitų kaštų valstybės narės nesubsidijuoto. Uh, nes e, per pastaruosius 50 metų e, kainos tik tai augo, nemažėjo <clears throat> ir, aišku, patobulinimai reikalingi, bet labai svarbu, kad sektorius prisimtų atsakingai šitą naštą ir nemėgintų nuslėpti to, kad e, kaina lemia tie procesai, kuriuos reikia vykdyti. Ir paskutinė pastaba dėl sprendimo prieimimo proceso. Brandolinė energetika yra ES energetikos politikos dalis, aplinkosaugos politikos dalis, sveikatos politikos dalis. Ir um, kai įgyjama kompetencija kitose sritise ir kai galime naudotis bendro sprendimo prieimimo procedūrą, kai kalba e, eina apie daugelį sprendimų, kuriuos priimant anksčiau nedalyvavom, tai, tai kai jau tai galime daryti, reikėtų pradėti konstruktyvo uh, E, dialogą reikia e, informuoti ir Eurotomo e, starties šalis. Nesvarbu, kad kai kalba eina apie branduolinę energetiką, nebūtumėm išstumti iš sprendimo prieimimo proceso. Komisijos pateiktas komunikatas dėl stres testų rezultatų įvertinimo kaip matom, nėra džiuginantis ir parodo, kad ES susiduria su pakankamai rimtomis brandulinio saugumo reguliavimo bei jo ištikrinimo ir kontrolės problemomis. Atsižvelgiant į didelę saugumo riziką eksploatuojant brandulinės jėgainės bei į pasiekmes, kurias paliestų ES atsitikus brandoliniai nelaimiai, negalima sauliaisti turėti skirtingas brandolinio saugumo nuostatas valstybėse narėse kadangi branduolinis saugumas jau nėra vien tik tai pačios valstybės narės reikalas, nes jo pasiekmes išplistų ne tik e, regiono, bet ir ES mastu. Bet to turime aiškiai suvokti, jog branduolinis saugumas iš esmės susideda iš dviejų pagrindinių principų. Tai yra jau veikiančių atominių jėgainių saugumas bei uždaroma arba uždarytų jėgainių branduolinio saugumo užtikrinimas. Noriu priminti, kad nutraukus atominės elektrinės eksploatavimą būtina vykdyti labai sudėtingus darbus, laidojant radioaktyves atlikas, bei užtikrinti jų saugų laikymą ištisais dešimtmečiais. Todėl manau, jog į rezoliuciją turėtume taip pat įtraukti punktą, kuriame atspindėtų ir uždaromo ar jau uždarytų atominį jėgainių branduolinio saugumo klausimą. Taip pat e, Pats brandulinių jėgainių uždarimo principas sako, kad kuo toliau einame mišką, tuo daugiau medžių. Ir jau šiandieną yra aišku, kad šitas procesą mes iki šiol visiškai teisingai neįsivaizdavom. Tai bus žymiai sudėtingesnis ir brangiau kainuojantis dalykas. Todėl, manau, labai yra svarbu, kad Europos komisija imtųsi vadovaujančio vaidmens ir kad jisai, e, kad pati Europos komisija artimiausių metų pateiktų siūlymus dėl brandulinio saugumo reguliavimo principų nustatymo veikiančioms, uždaromoms ar jau uždarytoms brandulinėms jėgainėms ES mestu ir kad ES lygmenį būtų sukurta e, brandulinės saugos priežiūros mechanizmai bei nustatyta aiškė atsakomybė. Ypatingai noriu pabrėžti aiškė atsakomybę už brandulinį saugumą ES mastu. Ačiū labai. Grazie, la parola kolega Brezina. Prego. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, aby... Ačiū. Pirmininkė, ponai ir ponios. Norėčiau pasakyti, kad testavimas neplankiausiamis sąlygomis buvo atliekamas valstybių narių lygmenių, vadovaujantis subsidiarumo uh, principu. Ir tuose testuose turėjo dalyvauti atitinkama kompetencija turinti specialistai. Mane tų testų rezultatai e, visai tenkina. Mes matome tos rezultatus lentelėse, kurias pateikia nacionaliniai reguliuotojai. Tačiau problema tame, kad e, kai kuriais atvejais Tai tapo politinė problema. Mane nustebino, pavyzdžiui, komisario Ettinger pasisakymas, kad Čekijos brandolinėje elektrinėje turės būti atliktas toks testas, nors tai naip tol ne pati pavojingiausia elektrinė Europos Sąjungoje. Taigi Iš tikrųjų, yra ES valstybių narių, kurios turi brandolinę energetiką ir kurios neturi elektrinių, jų padėtis ir jų pozicija yra visiškai skirtinga ir jų balsas galbūt neturėtų e, turėti vienodo svorio, kalbant apie šį klausimą. Mes turime užtikrinti, kad e, vienodai būtų traktuojamos visos valstybės narės Ekspertai pateikė skirtingą nuomonę dėl skirtingų brandolinių elektrinių, o kai kalbame apie komisijos įgaliojimų sustiprinimą, aš nenorėčiau su tuo sutikti. Ačiū. Ponas Tošinovski. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo atlikti testai ir kad mes e, pamatėme, jog e, mūsų brandolinė elektrinių padėtis e, nėra labai bloga, kad nėra poreikio daugelio jų uždaryti. Taip pat džiaugiuosi kad testų rezultatai padės užtikrinti didesnį jėgainių saugumą, nes galiausiai mes čia kalbame apie labai sudėtingus įrenginius. Jeigu būtų atlikti panašus testai nebrandolinėse jėgainėse, kitose mm, įrenginėse, tai iš tikrųjų galbūt ne visi mm, ar ne, visos, ne visi renginiai atlaikytų tokius testus ir tikrai reikėtų didesnių pokyčių. Buvo paminėta, kad 50 procentų visų atominių jėgainių ES galbūt nepraeis tų testų, kad jų rezultatai bus neigiami, tačiau taip neįvyko ir, aišku, galime dėl to pasidžiaugti. Na ir taip pat gerai, kad priežiūra brandolinių jėgainių valstybėse narėse yra veiksminga, kad ši sistema veikia tinkamai ir tinkamas yra bendradarbiavimas ES lygmenių. Manau, kad atskiros agentūros ir institucijos parodė, kad um, sistema veikia tinkamai, taigi galbūt tos dabartinės patikrų sistemos nereikėtų keisti. Ta sistema veikia nacionaliniu lygmeniu ir uh, ši sistema pasiteisino, ji yra aukšto standarto. Ir galbūt būtų negerai, jeigu e, šie įpareigojimai būtų mm, perkelti ES e, lygmenių, nes čia yra per daug netitikimų ir skirtumų tarp valstybių narių. Ačiū, ponė Jordan. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mes kalbame apie Europos masto E, testus, tačiau aš norėčiau jums visiems priminti apie tai, kas įvyko Japonijoje. Japonijos katastrofa e, įvyko dėl dviejų stichinių nelaimių. Tada tapo aišku, kad nebrandolinės technologijos sukėlė problemas, bet projekte to klaidos ir organizacinės klaidos. Noriu priminti, kad Japonijos brandolinis operatorius ir kitos atsakingos institucijos rekomendacijų pakankamai rimtai neįvertino. Buvo galima užkirsti kelią tai katastrofai, jeigu būtų buvę pasimokyta iš valstybių, kurios laikosi geros prevencinės kultūros. Europos valstybės turi gerą e, katastrofų prevencijos politiką ir uh, Ta patvirtino testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Todėl mes savo rezoliucijoje turim tą labai aiškiai pasakyti. Mūsų darbo papildoma vertė yra tokia. Užtikrinkime, kad saugumo kultūra būtų visuomet išlaikyta optimaliai aukštame lygmenyje visoje ES, visose valstybėse turime peržiūrėti teisės aktus e, nuodugniai, kad jeigu reikia, jie būtų pagerinti. Taip pat turime stebėti, kaip yra įgyvendinamos ekspertų duodamos rekomendacijos ir žiūrėti, kas e, vyks toliau. Taip pat turime daryti spaudimą ES, kad ji aktyviau dirbtų tarptautinėse institucijose. Turime pasiekti tokį pat saugumo standartą trečiosiuose šalyse taip pat, nes kaip visi žinome, brandolinė sauga e, negali apsi, būti apribota valstybių sienomis, todėl e, e apie tai privalom galvoti. Kaip teisės aktų kuriejai turime sukurti tokią aplinką, kuri suteiktų pakankamai saugumo piliečiams turime sukurti geras darbo priemonės, veiklos priemonės ir negalime e, geros praktikos e, neįvertinti, negalime atsisakyti brandolinės pramonės. Pone Hertsog, ačiū pirmininkė. Aš tik tai noriu pasakyti, kad kaip tik šiuo metu vyksta susitikimas su Armenijos delegacija Europos parlamente Ir vienas iš ten aptarimų klausimų yra nepa, testavimas nepalkausiomis sąlygomis e, Armenijoje. Armenijoje irgi tai vyko. Taigi tai tik įrodo, kad ES iškelta iniciatyva neapsiribojo ES sienomis, nu ir į, už ES sienų. Ir labai svarbu prisiminti, kad kaiminystės politikoje dalyvaujančios valstybės e, testavimo procese dalyvavo. Aš e, norėčiau taip pat e, priminti šitą jums e, ryšim su Fukushimos avarija, bet aš kalbėsiu kitaip negu ponė Jordan. Kolegos, aš noriu priminti, kad mes nesugebėjome priimti rezoliucijos šiuo klausimu, kadangi mūsų nuomonių skirtumai mums atrodė reikšmingesni negu bendras e, susitarimas dėl rezoliucijos teksto. Aš tą sakau tik dėl to, kad e, tikiuosi, jog Nesitiks taip pat su šiuo pranešimu. Labai svarbu šį pranešimą turėti. Ne tik todėl, kad Europos parlamento nuomonė yra svarbi, bet ir todėl, kad komisijos tekstas, mano nuomonė, nėra pakankamai geras, todėl be bejonės jį būtų galima pagerinti, jeigu parlamentas priimtų nuomonę ir ją e, pateiktų. Kodėl komisijos tekstas nėra geras, aš paminėsiu šitą. Gavau keletą laiškų iš e, praktiškai dirbančių žmonių, iš pramoninkų. E, Komisija yra keletą kartų pasakiusi, kad Europos parlamento nariai reikalavo, kad būtų pateiktas e, brandolinių elektrinių kokybės sąrašas. Europos parlamentas tikrai tokių dalykų neprašė. Aš prisimenu, kaip Europos parlamentas e, kalbėjo, nepriklausomai iš kurios par, par, politinės e, partijos tie nariai buvo uh, E, jie nekalbėjo apie tokius sąrašus. Mes e, turiu pasakyti, kad ITRE komitetas tikrai tokio dalyko neprašė, tokio brandalinių jėgainių sąrašo e, prioritetiškumo neprašė. Todėl turėtumėm būti kuklus, bet korektiški, rengdami savo nuomonę. Turime atskirti dalykus, kurie priklauso subsidiarumo principui ir kurie įeina Euratom sutartį. Mes kalbame apie tai, kad norime galbūt pakeisti Euratom sutartį. Gal ateitie reikėtų naujos energetikos sutarties, kuri pakeistų uh, spragų turinčią dabartinę sutartį. Manau, kad taip pat labai svarbu paminėti, kad nei vienoje valstybėje visuomenė uh, visuomenės ir sprendimo prieimėjų e, nuomonė neliko nepasikeitusi. Tai yra labai svarbu pasakyti, valstybės, kurios anksčiau pasisakydavo už brandolinę energetiką ir toliau pasisako už ją, o kuriuose nebuvo, už tai pasakom ir dabar taip nėra. Vokietijoje matome, kad dabar bus pradėta kalbėti apie uždaromą elektrinės, bet reikia pasakyti, kad tie testai uždaromose elektrinėse bus atliekami Gali būti, kad e, jos nebus išardomos tos elektrinės, e, ateitie turėsime apie tai daugiau pagalvoti. Reikia pagalvoti, ką darysim su tomis elektrinėmis, kurios yra uždarytos, bet neišardytos, nes čia iškils e, daug saugumo problemų. Praigiau. Pona Saudy. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jūs pasveikinti uh, E, kad jūs mūsų komiteto vardu pasirašėte ir pateikėte tekstą diskusijai ir parlamentas galės dėl to bendro teksto diskutuoti tokia sudėtinga tema. Aš jau komisijos nariui tą sakiau ir aš tikiuosi, kad komisijos, e, kad pritarsite, kad komisijos komunikate nebuvo atspindėta kokia kokybiška yra valstybių narių vykdoma kontrolė. Man atrodo, kad Europos komisija neturi mokslinės ir techninės kompetencijos šią temą spręsti. Dar per anksti apie tai kalbėti. Pažiūrėsim, kaip bus vėliau. Aštuoni ar devini inžinieriai Europos komisijoje tik dirba, kurie galėtų priimti sprendimą šiuo atveju. Tuo tarpu Europos valstybių narių piliečiai įsivelia į politinę diskusiją. Jie kalba apie energetinę saugumą, apie brandolinės energetikos vietą. Aš manau, kad piliečiai turėtų viską viską aiškiai žinoti. Europos parlamentas turi parengti savo poziciją dėl Euratom sutarties. Mes dažnai kalbame apie tai, šyrit balsavome dėl tam tikrų pakeitimų. Labai svarbu, kad mes aiškiai susijėtume savo politiką su visuomenės aktualijomis. Brandolinė energetika, aš sakau, nebegali funkcionuoti slaptai, neskaidriai. Reikia šioje energetikoje užtikrinti skaidrumą. E, brandolinė energija negali uh, E, būti traktuojama tik tai kaip e, pigesnė. Bet e, mes turime žinoti, kad absoliučiai visi kaštai yra įtraukti į brandolinį energetiką. Turime įskaičiuoti ir saugumo kaštus, e, klasifikavimo e, kaštus, atliekų saugojimo kaštus ir panašiai. Aš manau, kad jeigu mes to pareikalausime, mes atliksime savo vaidmenį kaip Europos parlamento kompetencija, turi, e, kaip Europos parlamentas turinti savo kompetenciją. Aš dėkoju, kad vyksta ši diskusija tarp mūsų. Gal mes ne visi sutarėme. Žinau, kad valstybės narės kalba apie energetinį mišinį, bet aš manau, kad mes kiekvienas galim rasti savo vietą. Praigu. Kolegė Tikau. Mulțumesc, doamnă președintă, vreau și Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Jūs parengus tokį subalansuotą tekstą. Aš esu įsitikinusi, kad visos frakcijos e, sugebės šiek tiek nustumti į šalį į savo matomus pritarimus ar nepritarimus brandonė energetikai, bet sutelks dėmesį į elektrinių saugą. Uh, E, jūs e, šioje, mes šioje rezoliucijoje labai aiškiai sakome, kad yra labai svarbu užtikrinti būtiną saugų, įgyventi būtiną saugumo priemonės ir ypač e, tas rekomendacijas, kurios išplaukia iš te, po testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. Taip pat aš manau, kad reikia periodinių peržiūrų, galbūt kas dešimt ar kas penkerius metus netgi. Ir svarbu, kad tie įvertinimai būtų pagrysti bendrais saugos standartais. Procedūros turi būti suvienodintos ES lygmenių, e, be abejo, gerbent subsidiarumo principą. Paskutinis elementas. Reikia turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų. Kvalifikuotų e, darbuotojų e, turi būti pakankamai visose elektrinėse. Be to turėtų būti atsižvelgiama į tam tikrus terminus, laiko terminus. Turime e, pasirūpinti, kad visi rangovai ir subrangovai būtų deramai kvalifikuoti. Aš esu kai kuriuose valstybėse narėse mačiusi, kad brandolinių jėgainių darbuotojai dirba per ilgai, per daug, jie, jų darbo krūvis yra per didelis. Tai gali sukelti saugumo riziką. Žmonės dirbantis brandolinėse elektrinėse neturėtų uh, nešti tos biudžetinės drausmės politikos, kurią dabar vykdome naštos. Brandalinių jėgainių darbuotojai turi būti apsaugoti nuo e, biudžetinės drausmės padarinių. Kolega Prodi. Ačiū. Ponas Prodis. Gracija, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau akcentuoti tai, kas jau minėta. Saugumas turi apimti visą reaktoriaus gyvavimo ciklą. Reikia atsižvelgti į tai, kiek sauga kainuoja, įskaitant eksploatavimo nutraukimą. ir panaudoto kūro šalinimą. Remiantis vienu vertinimu per artimiausius porą dešimtmečių eksploatavimo nutraukimas kainuos apie 50 milijardų eurų. Ir to neturime pamiršti, Taip pat norėčiau pabrėžti, jog svarbu rasti teritorijas, kur galima saugoti panaudotą kūrą atliekas, rasti technologijas, kuriam remiantis tai būtų galima daryti, nes iš tiesų kūrą galima naudoti dviejopai, galima naudoti kariniai pramoniai. Nes tiesą sakant, dėl e, karinės pramonės apskritai ir iš pat pradžio ir atsirado ta problema e, panaudoto e, kūro. Tad negalime nepaisyti šitų kaštų. Ponas Vidal Kvadras. Manau, dokumentas sveikintinas. Jis formuluojamas neutraliai ir kur turbūt geriausias sprendimo būdas ir būtų nešališkumas, griežtumas, reikėtų e, remtis faktais, o ne grįžti prie e, užsitęsusių ideologinių diskusijų. Kokie yra faktai? Po Fukushimos nelaimės ES e, vykdė testavimą nepalankiausiam aplinkybėm visose savo brandorinėse elektrinėse. Ir tokiu būdu es tapo brandolinės saugos lyderė. Europos reguliavimo institucijų grupė, nacionalinės reguliavimo institucijos buvo neatsijama to e, dalis, įvardytos sritis, kur galima daug ką patoblinti. NSREG teikia rekomendacijas, parengė stebėsenos planą rekomendacijų gyvendimu iš tiesų daug ką galima tobulinti, taip pat e, galima e, pasakyti, kaip komisijos komunikate sakoma, jog testavimas rodo, jog nėra techninių priežasčių, dėl kurių reikėtų uždaryti kurią, kurią nors elektrinę. Kitas faktas, išskiriamos dvi savokos nerandu žodžių, ten tai angliškai pasakysiu. Safety ir security, sauga ir saugumas. Nes e, testavimas nepalankiausiam aplinkybėm yra skirtas e, saugai, o ad hoc grupė buvo sukurta, kad užsijimtų security, saugumo klausimais, įskaitant e, aviacijos avarijas taryba pripažino tokį išskirimą saugos ir saugumo ir tai reikėtų atspindėti konkrečiai ir šioje rezoliucijoje. Be to yra ir tarptautinių teisės aktų skirtų brandoliniai saugai. Europos Sąjunga um, laikosi jų ir tos teisės aktus dėrėtų čia paminėti. Žinoma, rezoliuciją galima tobulinti Ir e, tikrai tai darysime. Be to reikia laikytis parlamento procedūros dėl brandulinės saugos. Tai neturėtų būti nieko daugiau. Reikėtų išsaugoti rezoliucijos dvasę, tačiau reikėtų E, tuo pačiu siekti vieno iš nuolatinių tikslų nuo Euratomo sukūrimo. Kitaip e, tariant, reikia užtikrinti aukšto lygio e, saugą. Na ir ši rezoliucija tikrai teigiamai prie to prisidės. Ačiū komisija. Panas Ulmas, trumpai dvi minutės. Ačiū, atsiprašau, mm, kad pavėlavau. Iš tikrųjų, šis projektas yra geras pagrindas diskusijoms, tačiau mes turime prisiminti, kad kalbėdami apie testavimą nepalankiausiamis sąlygomis. Atliekančias testus tik keliose šalyse buvo atsižvelgta į tokius aspektus, kaip pavyzdžiui galimybė, e, kad ant tų objektų nukris lėktuvas ir panašiai. Ir aišku, testavimą atlikti prasminga yra tik tokiu atveju, bus galiausiai sudarytas sąrašas pagal saugumą ar pavojingumą ir e, komisija galiausiai turėtų galimybę pamatyti ir pasakyti, kurie objektai turėtų būti uždaryti. Taip, aš sutinku, kad mes turime vadovautis moderniausiais standartais ir dar vienas svarbus klausimas yra atsakomybės klausimas. Suprantate, kad e, po Fukushimos avarijos mokesčių mokėtojams teko 96 milijardų eurų našta. E, šios sumos negali sumokėti įmonė, kuri bankrutavo, taigi tai prislėgia mokesčių mokėtojų pečius. Ir turime galvoti apie ES piliečius. ES būtų atsitikus nelaimiai tokia pati situacija. Turime galvoti, kas sumokės už draudimą. Mm, pavyzdžiui, dabar vėjo jėgainės statant yra nustatyta, kas e, turi sumokėti už draudimą, už išmontavimą ir taip toliau. Dabar brandolinės jėgainės e, nemoka nei už galimą riziką, nei už eksploatavimo nutraukimą, nei už nieką kitą. Taigi yra didžiuliai skirtumai, didžiulė neligybė. Taigi yra technologijų, Mm, ir įmonių, kurios vadovaujasi tokiamis technologijomis, už kurias neturi mokėti jokių mokesčių. Ir šioje direktyvoje turime spręsti ir šį klausimą, kas prisima atsakomybę. Ačiū. Ačiū komisija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mums primtina ir mes sveikiname rezoliucijos projektą, kaip ir sakė daugelis, jis tikrai tinkamai suderintas, jame įtraukti aspektai, kuriuos mes akcentavome ir savo komunikate. Pavyzdžiui, rekomendacijų po testavimo nepalankiausiamis sąlygomis įtraukimas, reagavimas į avarijas, brandolinės saugumo direktyvos peržiūra, objektų draudimas ir atsakomybė, taip pat pastangos skirtos pagerinti tarptautinius teisės aktus skirtus brandoliniai saugai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad testavimas nepalankiausiamis sąlygomis buvo savanoriškas, neprivalomas ir precedento neturintis procesas ES, nes pirmą kartą mes vadovavomės tą pačią metodiką, atlikdami rizikos vertinimą visose brandolinėse jėgainėse. Ir mes dirbome uh, kartu su ENSEK ir manau, kad rezultatai padės mums iš tikrųjų patobulinti standartus susijusius su sauga. Taigi aš norėčiau tikrai pasveikinti šią iniciatyvą ir reguliuojančios institucijos sėkmingai dalyvavo. Ir apskaičiuota, kad visas šis procesas, kuris truko 18 met, mėnesių, buvo tikrai sėkmingas ir pareikalavo labai daug pastangų. Manau, kad dabar svarbiausia įgyvendinti rekomendacijas. Testavimas nepalankiausiamis sąlygomis tai nėra dar vienas mm, Bruselio popierizmo pavyzdys. Tai neturėtų būti mm, tokios rekomendacijos, kurios liks popierio, turėtų būti viskas gyvendinta. Ir Iš tikrųjų, iki metų pabaigos komisija turėtų gauti nacionalinius veiksmų planus, kuriuose atsispindės tolesni veiksmai su reguliuotojais. Mes sutarėme, kad bus peržiūrimi šie nacionaliniai planai ir galiausiai žiūrėsime, kaip rekomendacijos gali būti įgyvendintos. Komisija visiškai aišku, supranta, kad įgyvendinimo etapas yra valstybių narių atsakomybė, tačiau komisija yra pasirengusi mm, atidžiai sekti visą procesą ir kaip mes sakome savo komunikate, mes norime, kad iki 2014 metų birželio būtų parengta šio proceso ataskaitą. Tai taip pat, ko gero, atspindės ir Europos parlamento poreikius. Reikėtų akcentuoti būtent tą komisijos teiktiną ataskaitą. Toliau kalbant apie avarijas objekte. NVO ir reguliuotojai mano, kad tai yra prioritetinė sritis. Mes užsakėme studiją šiuo klausimu, tyrimą. Dabar dėl brandolinių mm, objektų atsakomybės, kaip jau ir buvo minėta, mes mm, toliau tęsime darbą šioje e, srityje ir mm, sprendžiame klausimus susijusius su galimomis aukomis ir siekiame išvengti galimų konkurencijos iškraipimų. Vidinėje elektros uh, rinkoje. Siekime, kad būtų išspręsta daugelis klausimų iki 2014 metų. Džiaugiamės, kad palaikome glaudžius kontaktus su kaiminėmis šalimis Ukrainoje ir Šveicarijoje. Šios dvi šalis vadova, dalyvavo testavimo procese. Kitos taip pat pritarė mūsų metodologijai, nors pasirinko kitą grafiką. Jūsų rezoliucijos formuluotės, kur kalbama apie Baltarusiją ir Rusiją, galbūt jas reikėtų peržiūrėti, nes jos šiek tiek pernelik kategoriškos. Baltarusijoje dabar yra tokia padėtis, kad kol kas brandolinės jėgainės ten nėra, tačiau Baltarusija dalyvavo visose susitikimuose su komisija. Rusijos federacija taip pat yra Um, įvykdžiusi testavimo nepalankia, nepalankiausiamis sąlygomis pasirinko savo nacionalinį testą ir palaiko ryšių su tarptautinė atominės um, energijos agentūra, su Datena. Ir galiausiai noriu patikinti parlamentą, kad mes dedame visas uh, pastangas siekdami pagerinti um, brandolinio saugumo konvencijos įgyvendinimą tarptautinių lygmenių mes visiškai esame pasirengę aktyviai dalyvauti tarptautinėse darbo grupėse. Ir kaip buvo pasakyta, kai atsitinka brandolinės nelaimės, tada sienos tarp valstybių nebegalioja. Turime galvoti ne vien apie ES, bet ir apie tai, kad pasauliniu mastu turime pasiekti kuo aukščiausių brandolinių saugumo standartų. Ir galiu visus patikinti, kad e, tie prioritetai, kurie buvo ir prieš Fukushimos nelaimę, Tiksliau, brandolinio saugumo didinimas buvo prioritetas jau prieš Fukushimos avariją ir komisijai šis prioritetas toliau išlieka vienas esminių. Ačiū. Na, tuo mūsų diskusija šią temą baigėsi. Kaip jau sakiau pradžioje, Buvo labai įdomu ir naudinga išklausyti skirtingų frakcijų ir pavienių parlamentarų nuomonių. Kaip jau sakiau, laiko labai nedaug. Pakeitimų pateikimo terminas rytoj 12 valanda. Taigi, pasistengkit, kad jūsų pakeitimai būtų įtraukti. Šiandienos posėdį tuo baigiame. Po penkių minučių pradėsim koordinatorių posėdį.